Uh, dear friends, ladies and gentlemen, uh, let us start. Kolegos, pradėsime posėdį. Beveik pačiu laiku. Ir turite darbo tvarkę. Nematau norinčių pasisakyti, pastabų darbo tvarkiai nėra. Ir jeigu turėtumėte kokių pastabų, visuomet galėsite pasisakyti prie kitų klausimų. Antrasis darbo tvarkės punktas – pirmininko pranešimai. Labai džiugus pranešimai, kalėdų susitikimas. Noriu pasakyti, kad šie, šis pirmasis pusmetis beveik baigėsi. Labai greitai bėga laikas ir dar mums liko ketveri su pusę metų. Visiems norėjau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Šties visi klausimai buvo puikus. Ir dabar pakalbėkime apie kalėdinį vakarėlį, kalėdinį susitikimą. Gruodžio trečią dieną apie šeštą valandą. Siūlau susitikti jeigu pavyks darbus baigti iki 6 valandos, tuomet galėsime pradėti kalėdinį prieimimą. Iš ties, būčiau labai laimingas, jei galėtumėte visi dalyvauti ir aptarti visą tai, kas nutiko, ką nuveikėme ir, žinoma, pakalbėti apie ateitį. Jokių kitų pranešimų šiandien neturiu. O žinoma, apie kalėdas pakalbėti visuomet yra labai svarbu. Taigi, toliau. Horizontas 2020 įgyvendinimas. Ir norėjau dabar pasveikinti generalinį direktorių. Jau keletą metų užimantį šią poziciją. Norėjau pasveikinti Robertą Janą ir pakviesti pasisakyti. Ir norėjau paklausti, tiksliau mes tikrai norėtumėme žinoti, kokia yra dabartinė padėtis įgyvendinant programą Horizontas 2020. Kiekvienam komitetui tai turėtų rūpėti, nes tai yra didžiausia Europos Sąjungos centrinė centrinio valdymo programa, kuri yra įgyvendinama ir iš ties prisidedanti prie augimo ir investavimo strategijų įgyvendinimo. Ir žinoma, programa padeda įveikti kylančius, visuomenį kylančius iššūkius. Taigi tikrai reikia atidžiai stebėti šios programos įgyvendinimą ir būtent dėl to džiaugiamės, kad su mumis yra uh, generalinis direktorius Robertas Janas Mitas. Taigi, žodis jam 10 minučių. Prašau, žodis jums. Dėkuoju kolega Busekai, laba diena visiems. Įrodymai rodo, kad inovacijos nuo 95 iki 2007 metų užima 62 procentus invest... lėšų Europos Sąjungoje. Taigi iš ties siūlyčiau investuoti ir toliau į mokslinius tyrimus ir plėtrą tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygiu. Ir būtent tokia, nauja, tokia žinutė naujasis e, mokslinių tyrimų komisaras siunčia mums kad reikia ir toliau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas ES regioninių lygių. Mes tą darome ir nebe jūsų pastangų. Praeitų metų lapkričio mėnesį buvo priimtas susitarimas dėl horizonto 2020, tai yra buvo patvirtintas 20 milijardų eurų biudžetas. Ne 100 milijardų, kurio prašėte, bet tikrai daug didesnis biudžetas palyginus su septintąją pagrindų programą. Taigi 80 milijardų suma yra išties įspūdinga, skirta moksliniams tyrimams ir plėtrai. Matome tikrai ženklų fondų augimą. Mes gyvendiname šią programą, įsipareigojame mokslui, inovacijoms ir daug dėmesio skiriame rezultatams. Tai yra, norime mokslinius tyrimus integruoti į rinką, taip pat atkreipiame dėmesį į uh, kyl, visuomeniai kylančius iššūkius ir ieškome jų sprendimų būdų, atsižvelgiama į e, energetikos saugumą, kibernetinį saugumą, maisto saugumą senėjančią visuomenę, daug dėmesį skiriame pramonės įmonėms ir jūs prašėte, kad 20 procentų lėšų būtų skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat daug dėmesio skiriame socialiniams mokslams ir humanitariniams mokslams, kurie yra nepamainomi sprendžiant visuomenės problemas. Taip pat lėšų padidinimas buvo padarytas tarybai, taip pat jūsų prašymų, moksliniai tarybai. Ir pasistengėme suprastinti visas taisyklės ir procedūras. Ir galiausiai mes galime sakyti, panaikinome tą, ar bandome panaikinti tą atskirtį tarp rytų vakarų, šiaurės ir pietų. Visus traktuojame vienodai. Taigi jūsų sprendimo dėka mums pavyko 2013 metų gruodžio mėnesį e, paskelbti jau e, galimybę teikti prašymus lėšoms gauti ir leiskite trumpai apibendrinti. Mūsų informacinėme portale lankosi 3 milijonai e, lankytojų per mėnesį. Iki šiol esame gavę 35 tūkstančius pasiūlymų, 60 tūkstančių ekspertų yra užsiregistravę ir tai rodo, kad susidomėjimas programe yra milžiniškas. Žmonės iš tiesių džiaugiasi tuo naujuoju požiūriu ir tai yra iš ties ir jūsų dėka padaryta. Taigi, ką mes dabar darome, kad būtų įgyvendinti tie politiniai praeitų metų susitarimai? Visų pirma, mes pagrindinę priemonę ir prioritetų laikome mažų vidutinių kompanijų instrumentų, tai yra jiems skiriame daug dėmesio. Čia taip pat kolegos iniciatyva. Mes pradėjome gruodžio 6 dieną iniciatyvą, kurios pirmasis renginys bus sausio 9 dieną, skirtas 100 ir buvo skirtas 100 tūkstančių. Taigi mes daugiausia dėmesio skirsime energetikos efektyvumui, atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir daugiau negu 85 procentai lėšų skirtų energetikai bus skirta būtent tokiems sektoriams. Tai yra atsinaujinančiams energetiniams šaltiniams. Taip pat iš jūsų pusės e, buvo pabrėžta, kad mes atsižvelgtumėme į efektyvų lėšų įsisavinimą. Ir mes sukūrėme mokslininkų e, skirtų sveikatos problemams spręsti e, grupę, du parlamentarai būtent iškėlė šią mintį ir tą ir sausio 13 dieną turėsime šios grupės pirmąjį susitikimą. Dėl supaprastinimo. Mes iš ties įgyvendiname tas supaprastinimo priemonės, dėl kurių buvo sutarta. Visiškai elektroniniu būdu galima pateikti paraišką pat PVM buvo įskaičiuotas į e, lėšas, kurios yra tinkamos finansuoti ir suprastinome dokumentų patį tekstą ir gavome net apdovanojimą šioje srityje. Tai yra, gavome apdovanojimą už e, aiškiausiai e, parašytus dokumentus mūsų sutartis dėl finansavimo būtent gavo tokį apdovanojimą. Ir tai rodo, kad e, paraiškos ir pasirašytos sutartys yra parašytos taip, kad vartotojai lengvai suprastų, kas ten parašyta. Mes laikomės susitarimu ir aiškiai buvo pasakyta, kad 40 procentų mūsų komitetų turėtų būti sudaryta, 40 procentų narių turėtų būti, 40 procentų moterų narių ir galiu sakyti, kad mes žengėme dar toliau. Tai mes tikrai atsižvelgėme į tai, kas buvo svarbu parlamentui. Kol kas viskas sekasi, viskas yra įgyvendinama. Taip pat parlamentas prašė tokios galimybės numatyti neatidėliotinų nu reikalų procedūrą. 125 žymusis straipsnis. Ir mes, reaguodami į ebolos atvejį, per dvi savaitės surinkome ar paskyrėme 24 milijonus eurų ebolos problemai spręsti. Ir jau vasario mėnesį pradėsime konkrečius veiksmus. Ir iš ties šita programa, šita procedūra papildoma tų netikėtų tokių atvejų, nelaimio atvejų veikia. Taigi mes tengiamės kaip įmanoma labiau laikytis susitarimų ir atkreipti dėmesį į iškylančius iššūkius. Kol kas didžiausias iššūkis yra labai didelis pasiūlymų skaičius, labai didelis susidomėjimas. 35 tūkstančiai pasiūlymų ir mes neturime pakankamai lėšų mokėjai ar finansuoti net pačius geriausius. Ir tai gali atimti ryštą. Mm, kai kuriais atvejais vienas iš dešimt arba vienas iš aštuonių e, projektų tik yra finansuojamas. Kai, ka, kai kuriuose sektoriuose tik vienas iš trisdešimties. Ir tai tik parodo, koks didelis yra susidomėjimas programa ir iš ties parodo, kad jūs buvote teisūs siūlydami 100 milijardų horizontui 2020. Bet kol kas turime 80 milijardų ir tikrai matome, kad tų lėšų mums trūksta. Toks yra pirmasis iššūkis. Kitas iššūkis yra mokėjimo signalimų trūkumas taryba sumažino mokėjimo asignavimus pernai metais ir dėl šios procedūros mums tenka atidėti e, paraiškų teikimą ar konkurso paskelbimą. Ir jūs suprantate, kaip tai yra svarbu, kai kalbame apie mokslinius tyrimus, nes norint įsigyti naujos įrankos ir pradedant atlikti tyrimą, iš karto reikia nusipirkti uh, techninės reikalingos tam įrangos ir dėl tos priežasties daugelis projektų stringa. Taigi kitais metais mes matome, kad susidursime su išties didelėmis problemomis šioje srityje dėl mokėjimo signavimų sumažinimo. Skaičiuojame, kad 20 metais 40 procentų mūsų įsipareigojimų nebus padengta. Ir tai yra išties netvaru. Mes labai džiaugiamės jūsų parama plenarinėje sesijoje. Prieš prasidedant vasarai Strasbūrė buvo diskusija ir komisarė labai aiškiai paminėjo, kokios gibus pasiekmės. Tūkstančiai e, Marijos Curie programos dalyvių buvo neapmokėti, taip pat daugelis mažų ir vidutinių įmonių negavo lėšų. Taigi tas antrasis iššūkis yra išties didelis ir svarbus. Dar vienas dalykas. Socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų įtraukimas. Kol kas um, ne visiškai sėkmingai dirbame šioje srityje. Ką mes pastebėjome? Jeigu mes paskelbėme uh, konkursą dėl Alzheimerio ir panašių lygų, tai yra ne tik medicinos dalykas, tai yra taip pat sritis, kuri labai paliečia visuomenę. Jeigu šimtas tūkstančių žmonių serga tokia lyga, matai akivaizdu, kad daro tam tikrą poveikį visai visuomeniai. Taigi kartu su gydytojais turėtumėme ištirti ir tą visuomenės poveikio sritį. Ir kol kas šioje srityje nesame labai tolimėję. Ir, žinoma, galiausiai turime kalbėti apie tą praplėtimą. Mums reikėtų daug labiau integruotis su kitais struktūriniais fondais ir taip pasiekti to trokštamo tobulumo. Taigi, kitaip sakant, reikėtų pasinaudoti e, ne tik Horizontų 2020, bet ir kitais fondais e, ir skatinti ir mažesnius regionus, kurie galbūt nėra taip toli pažengę dalyvauti. Dėkoju. Thank you, as you said, uh... Labai ačiū. Kaip jūs sakėte, gerbiamas generalinį direktorių, mokslo ir inovacijų programos e, reikalauja vis didesnį ES biudžeto. Mes džiaugiamės, kad kartu su mumis regi komitete Janušas Levandovskis to paties tikslo siekia. Ir labai svarbu ateityje bus apginti kasmetinius biudžetus, metinius biudžetus. Žinote, kad taryba kitiems metams numatė nu, apkarpyti biudžetą 10 procentų šiais ryčiai. Tai yra didžiausias biudžeto sumažinimas lyginant su kitomis rytimis. Ateitie apie tai reikėtų pagalvoti ir tai daroma ne komisijos, o tarybos pasiūlymų, tą reikia aiškiai suprasti. O dabar pereikime prie diskusijos. Tik vienas pranešėjas, labai svarbus pranešėjas, pradės dirbti dar praeitoje kadencijoje, nori pasisakyti Kristian Ela. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas generalinį direktorių už vizitą. Mes ITRE komitete jau parengėme savo poziciją dėl horizonto programos. Dabar rengėme pirmąjį susitikimą, kurią kalbėsime apie sukauptą patirtį trumpai, tai ko išmokome. Ir aš norėčiau, kad informacija, kuri perdama tarybai e, pasiektų ir bus, turi būti pateikta labai daug skaičių, labai daug statistikos, nes dabar matome, kad skaičius mūsų komiteto nariai ir informaciją gauna netiesiogiai daugiausia. Pagrindiniai biudžeto klausimai. Mes pritarėme jūsų susirūpinimui. E, galėtume sakyti, kad 2014-2015 metams 15 milijardų sumažinamas biudžetas, tai yra dramatiški skaičiai. O 2015 e, bus e, nu, sumažinta ta suma dar labiau, bus e, pasiektas žemesnis lygmuo negu 2007 metais. Taip daroma nepaisant to, kad poreikis inovacijoms išaugo, todėl svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrinta nuolatinė uh, paraiškų teikimo seka. Suinteresuotos pusės jau dabar e, klausia, ar verta prašyti ES pinigų, jeigu negalima būti tikriems dėl testinumo. Mano klausimas būtų toks. Pažvelkime į tai, e, kiek daug yra paraiškų lyginant su turimais e, finansavimo pajėgumais. Ar galima sakyti, kad dabar, kai projektų yra daugiau, e, galima rasti platesnį konsorciumą? E, to mes statistiniuose patiktuose duomenyse nematote, nematome. Jeigu jūs pademonstruosite statistiką detaliau, tai pamatysime, kad daugiau negu pusė tik tai prašymų gali būti patenkinta dėl biudžeto pribojimų. Turėtume pabrėžti, kodėl turime mažinti biudžetą dėl biudžetinės drausmės. Tai nėra susiję su biudžeto struk programos struktūra panašiai. Ir mano kitas klausimas - taisyklių įgyvendinimas. E, matėme, kad kai taisyklės buvo kuriamos, nebuvo manoma, kad pat tarybų pasiūlymas galėtų, bus, galėtų būti atmestas. Per pastarosius tris mėnesius apie tai mes e, labai daug kalbame, atrodo, kad tų taisyklių daugiau nebereikia. Dalyviai yra informuojami vėliau gerokai negu anksčiau. Ir e, aš pats e, ilgą laiką stengiausi nurodyti tiksliai programos sudėti. Dar vienas dalykas. Aš manau, kad turėtume kartu skaidriai parodyti, ką mūsų programai reikštų biudžeto apkarpimas. Dabar matome skaičius, tačiau labai svarbu, kad skaičius pamatytų ne tik parlamentas ir taryba. Ačiū, ponė Eleri, jūs visus praėjusias kadencijos pradėšėjus atsavo pristatote. Ir aš, kolegos, turėčiau paprašyti jūsų, kad visi kalbėtumėt neilgiau negu dvi minutės. Pone Kabezon Ruiz, kaip antra pranešėja. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti generaliniam direktoriui už tokį pristatymą. Man atrodo, kad jis buvo labai išsamus. Porą komentarų. Pirmasis techninis, antras politinis. Pirmiausia, ką Jūs manote apie e, dalyvavimo taisyklių 26 straipsnį gyvenimą, kuriame kalbama apie tiesioginės personalo kaštus? tą straipsnį turi gyvendinti visos organizacijos, kurios net ir nesiekia pelno pagal Horizonto 2020 programą. Ką Jūs e, galvojate apie sutarimą dėl subsidijų? Įgyvendinti jį bus iš tiesų labai sudėtinga. Ką manote apie atlyginimą mokslininkams ir taisyklės, kurios yra taikomos mokslininkams visose valstybėse? Aš norėčiau sužinoti, ar mes galėtume užtikrinti šio aspekto deramą interpretavimą. Ar Jūs manote, kad atliktas techninis darbas yra pakankamas, kad būtų galima siekti pažangos įgyvenant asociacijos programą? pagal sutarties 135 straipsnį. Akivaizdu, kad Europos komisija yra nusiteikusi gana nepalankiai. E, buvo pateikti trys klausimai. Pirmasis jų gal yra per daug platus. Mes turėtume elgtis labai nuosekliai ir šio straipsnio uh, E, pagrindų priimti sprendimai turi pasitarnauti pažangai per artimiausius 11 mėnesių. Akivaizdu, kad finansinių e, šaltinių neužtenka, reikia bendrosios programos šiam tikslui, bet turime būti tikri, kad visi elgsis taip, kaip šių tikimasi ir turime garantuoti, kad viskas, kas reikalavome po 135 straipsnį, bus įgyveninta. Madam Kudrycka. No. Yeah, I'd like to <clears throat> raise a different subject. O aš norėčiau kitokią temą paliesti. Skundėtės dėl biudžeto sumažinimo. O mane labai šokiravo tas faktas, kad buvo panaikinta vyriausios mokslinės patarėjos pozicija. Tikrai nesuprantu šio sprendimo. Man kyla klausimas, ar Europos komisija ir jis, jos pirmininkas daugiau nebenori žinoti mokslinės tiesos ir įrodymų, ar mes pradėsime vykdyti politiką, kurios pagrindas ideologija ar mes ir toliau vertinsime mokslininkų išvadas. Labai ačiū. Kolega Debaker. Ačiū pirmininkė. Dėkui ponui Smith už e, apsilankymą pas mus. Aš irgi norėčiau e, pritarti ankstesniam klausimui ir e, mano frakcija ir kiti komiteto nariai, dėl to buvom labai surpinę, kaip nes Glovė nebebuvo galima pasiūlyti į šį postą. Panašu, kad nebuvo randama naujo kandidato ir dėl to buvo nuspręsta visai panaikinti mokslinio patarėjo poziciją. Mano klausimas yra susijęs su dviem aspektais. Pirmiausia, jūs jau minėjote priemonę mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nuo pat e, pradžios e, tų planų įgyvendinimo? Kokių jūs galėtumėt padaryti išvadų, ypač galvodami apie mažasias įmonės, nes panašu, kad atrodo, jog jos yra apeinamos. Kitas klausimas dėl mokėjimų. Jūs teisingai pastebėjote, kad patiriame mokėjimų stoką. Eurostat šiandien paskelbė išvadą, kad daugiau negu 2 procentai ES BVP yra išleidžiama moksliniams tyrimams ir naujovių kūrimui valstybėse narėse. Na ir paskutinis klausimas, labiau platlytinio pobūdžio. Kaip horizontas 2020 galėtų pastumėti valstybės narės e, dirbti platesniu mastu ir išnaudoti e, daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir inovacijams. Dabar kalbame apie 3 procentus nuo BVP. O kaip galėtume užtikrinti, kad valstybės narės, kurioms bus skirta programa, galėtų aktyviau prisidėti prie programų gyvenimo? Barbarai. Toliau Barbara Kudricka. All, I... Ačiū. Pirmiausia, sveikinu Jūs. Už tai, ką Jūsų generalinis direktoratas parengė Aš dabar kalbėsiu lenkiškai. Jak vyglondak? <sighs> Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tris klausimus norėčiau pateikti. Pirmiausia, kalbant apie funkcijų skirtingoms valstybėms narėms paskirstimą pagal horizontą 2020. Yra regionų, kurie gauna mažiau lėšų kol kas. ir akivaizdžiai jos gauna mažesnį finansavimą negu gaudavo pagal e, septintąją mokslinių pagrindų programą. Kaip bus su naujaisiais dalyviais, kurie ankstesnėse programuose nedalyvavo? Ar turite duomenų apie valstybių narių e, dalyvavimą ir lėšų paskirsimą joms? Be to, jūs kalbėjote apie supaprastinimą. Ar tai turėjo įtakos finansavimui ir ar galėtume pritraukti daugiau projektų ir daugiau kandidatų. Toliau ponas Silikijotis. Ačiū ir aš dėkoju generaliniam direktoriui už e, dokumento pristatymą ir nuomonės išdėstymą žanginėje kalboje. Visi žinome, kad horizontas 2020 gali labai ženkliai prisidėti prie mokslinio tyrimų ir naujovių kūrimo ir ekonomikos raidos visoje Europos Sąjungoje. Šiuo metu, kai turime taiksyti su bendra ekonominė krize, ta programa būtų labai naudinga verslo raidai, tai padėtų sukurti darbo vietų. Be to, tai būtų labai svarbus veiksnys socialiniai plėtrai. Bet yra ir problemų dėl 2015 e, metų biudžeto. Jau ir šiaip tas biudžetas buvo gana ankštas, švelniai tariant. Ir dabar turime susitarti, kas galės juo naudotis. Ypač turėtume įvertinti mažų ir vidutinių įmonių padėtį. Jos susiduria su itin daug sunkumų, prašydamos lėšų pagal horizontą 2020. Ta pati galime pasakyti ir apie e, mokslininkų bendruomenę matome dėje, kad vis tik, tik stambiosios bendrovės, tarptautinės įmonės gali pasinaudoti tą pagalbą. Klausimas būtų toks, kokiu priemonių galima imtis, kad programa būtų pakeista taip, kad palengvėtų jo galimybė ją naudotis. Tai tin pasakytina apie mažas ir vidutinės įmonės – ypač tose valstybėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonomikos krizės. Žinomegi, kad mažos ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos, ypač pietinėse valstybėse, pagrindas. Didžioji dalis verslo yra smulkus. Dar vienas klausimas. Kokį bendrą poveikį biudžeto apkarpimas turės? Ar ėmėtės kokių korekcinių priemonių, kad sušvelnintumėte biudžeto apribojimo padarinius? Roger. Ačiū, Rodžeris Helmeris. Uh, well, uh, thank you, Chairman, and thank you, Mr. Director General. Um, what we've heard... Ačiū ir ačiū generaliniam direktoriau. Tai, ką šiandien iš ryto girdė, šiandien girdėjome, reiškia, kad taryba stengiasi sumažinti biudžeto išlaidas, o parlamentas prašo papildomų uh, finansavimo šaltinių. Kaip dažnai būna šiame parlamente, atrodo, mes visiškai uh, praradome realybės vaizdą, o valstybės, įmonės, pavieniai asmenys pateko į skolas, skęsta biudžetinės drausmės kuriamose problemose ir biudžeto apkarpime. Kaip mes galime ir toliau leisti pinigus kaip anksčiau, žinodami, kokios ekonominės aplinkybės dominuoja. Mes negalime reikalauti daugiau pinigų. Mūsų uždavinys yra panaudoti tuos pinigus, kuriuos turime kuo efektyviau. Gal dar galėčiau jums šiame kontekste pasakyti, kad vietoj to, kad per panaudotume tuos pinigus e, skirtingais kanalais, kuriuos turime, pasitelkdami Bruselio vyriausius koridorius, žymiai geriau pasielgtume, jeigu tuos fondus skirstytų ir programų tinkamumą vertintų e, regionai ir valstybės, o ne Bruselis. Labai ačiū. Paprašysiu pakomentuoti. Pirmasis klausimų raundas baigėsi. Well, the... Aš norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo. Programa Horizontas 2020 buvo patvirtinta po labai ilgų darybų. Po ilgų darybų buvo susitarta dėl e, šią programą skirto biudžeto 80 milijardų. Jis susitarta dėl tokios sumos, e, da, jos skirimo ES e, programai Susitarta ir dėl to, kad mes turėtume pakankamai designavimo mokėjimams. Mes neprašome papildomų pinigų, mes tiesiog prašome, kad mums būtų duoti tie pinigai, kurios taryba ir Europos parlamentas po ilgų dėrybų patvirtino. Daugybė tyrimų rodo, kad Europos mokslinio tyrimų programos atneša didelę pridėtinę vertę mūsų piliečiams ir prisideda prie ūkio augimo. Ir jūsų šalis beje yra viena didžiausių gavėjų. Jūs gaunate bene daugiausia iš visų šių programų. Jungtinė karalystė remia mokslinio tyrimų plėtrą ES lygmenių labiau nei kitos šalės. Uh, Dabar kiti klausimai. Aš džiaugiuosi, kad bus sukurtas nulatinis e, e, komitetas, kuris stebės, kaip įgyvendinama programa Horizontas 2020. Ir e, mes esame pasiruošę padėti šiam komitetui dirbti, teikdami jiems reikalingą informaciją, skaičius, prognozes ir taip toliau. Ir jeigu jums atrodo, kad mes galime būti kuo nors naudingi, leiskite mums apie tai žinoti. Per nelik daug paraiškų. Taip, tai yra problema. Mes bandėme išanalizuoti, Kodėl taip yra? Pirmiausia, ši programa yra nepaprastai populiari. Antra, Dėl supaprastinimo dabar yra kur kas lengviau pateikti paraišką ir dalyvauti ir gauti lėšas pagal šią programą. Ir trečia, ir čia gal nelabai ne palanki, e, palanki išvada, tai yra tai, kad daugybė žmonių kreipiasi į mus dėl to, kad kad sumažintas nacionalinis finansavimas daugybė programų. Pavyzdžiui, Ispanijoje buvo ženkliai sumažintos moksliniams tyrimams skirtos lėšos ir todėl žmonės dabar kreipiasi į ES institucijas. Ir mes norime jiems padėti, nes norime kurti visos ES lygmenių patiriamą pridėtinę vertę. Kaipgi mes spręsime šią problemą? Mes e, e, įvedame dviejų etapų procedūrą, kad e, pagal kurią e, pirmiausia mes prašome, kad mums pateiktų savo projekto santrauką ir tik po, po to mes pareikalausime, kad būtų, kad būtų uh, atliktas, būtų patiktas išsamus projekto aprašymas. Ir mes manome, kad 80 procentų paraiškų galėsime atmesti jau per pirmąją, pirmąją stadiją ir tuomet tik 20 procentų tų paraiškų pateks į antrą, į antrą etapą ir tuomet mes manome, kad a, apie 30 procentų tų paraiškų jau galės gauti finansavimą. Yra ir dar vienas dalykas. A, Ehm, visas procesas užtrunka ir pinigus galima bus gauti ne iš karto. Ir tai taip pat, mes manome, sumažins, sumažins ehm, pareiškėjų skaičių. Be to mes norime sumažinti paraiškų nagrinėjimą iki 8 mėnesių. Mes norime taip pat teikti žmonėms daugiau informacijos tam, kad visiems būtų aišku, pagal kokią tvarką mes dirbsime. Pone klausė ir apie finansavimo rodiklius. Jums yra žinoma, tikriausiai mes nusprendėme supaprastinimo e, dėliai e, nustatyti visiems e, vienodus e, finansavimo rodiklius. 100 procentų tiesioginių procentų ir e, tiesioginių išlaidų, 20 procentų netiesioginių išlaidų. Štai tokie bus taikomi rodikliai mokslinio tyrimų programuose 20 procentų, 70 procentų tiesioginių išlaidų ir 25 procentai papildomų nenumatytų išlaidų. Mes e, norime bendradarbiauti su universitetais ir mokslinio tyrimų in institutais. Ir e, su problemomis susidurs e, tie, kas turi labai didelę administraciją ir labai uh, didelės institucijas, nes tenai paprastai nenumatyti papildomi kaštai yra pernelik dideli, bet su jais mes galėsime dėrėtis atskirai. Ir iš esmės visi pareiškiai yra patenkinti tokią sistemą. Ponas Hankel, jūs kalbėjote apie uh, apie komisijos pirmininko patarėją mokslo klausimais. Mes nesisakėme šių pareigų. Tiesiog baigėsi šios pareigybės, šiai pareigybės skirtas laikas ir šiuo metu vyksta dėrybos. Ponas Junkeris svarsto, kaip reikėtų pakeisti patarėjų struktūrą. Ir uh, šių pareikybių dar neatsisakyta. Ir pagrindinio patarėjų mokslinė, mokslo klausimais postas dar tebe egzistuoja. Tiesiog vyksta darybos dėl to, kaip reikėtų ką nors pakeisti apskritai, apskritai organizacinėje struktūroje. Mes vienaip ir kitaip esame įsitikinę, kad e, visus veiksmus reikia grįsti mokslinių tyrimų išvadomis rengiant visus teisės aktus, reikia visuomet e, atsižvelgti į mokslinio tyrimų išvadas. Štai tokia yra mūsų pozicija. Toliau mažos ir vidutinės įmonės. Labai svarbu yra padaryti viską, kad mažos vidutinės įmonės galėtų aktyviai veikti mūsų ūkė. Taigi, kaip mes joms padedame? Pirmiausia, 20 procentų biudžeto yra skirta būtent MVI. Antra, mes turime MVI skirtą priemonę, bet to turime ir gerą nacionalinių kontaktinių biurų sistemą, kurie padeda įmonėms. Ir ketvirtas, labai svarbus dalykas, tai yra supaprastinimas, nes tas supaprastinimas leidžia įtraukti vis daugiau žaidėjų į programos gyvendimą. Pone Kudriška, dėkoju Jums ir už Jūsų pastabas. Jūs e, išsakėte susirūpinimą dėl mokslinio tyrimų ir jų išvadų pritaikymą. E, tai, taip mes galvojame, e, kaip galima būtų geriausiai pasinaudoti programai skirtomis lėšomis visose valstybės narėse ir jūs kalbėjote jau apie komandų formavimą savo šalyje. Ir kai mes turėsime, kai jūs turėsite nulatinį komitetą, tuomet mes realiai galėsime parodyti, ką galime pasiekti. Tai trumpai tiek aš galėčiau pasakyti, sakydamas į klausimus. A, dar vienas dalykas. Ponas Debakiris uždavė labai svarbų klausimą, tai yra dviejų, dėl 2 procentų biudžeto skirimo mokslo tyrimams. Mes Europoje labai daug kalbame apie mokslinius tyrimus, tačiau nepakankamai juos investuojame. Šiuo metu investuojame tik 2 procentus mūsų biudžeto. Ir mes norėtume, kad Horizontas 2020 papildytų valstybių narės, narių skiriamą finansavimą. Uh, Valstybės narės be abejo privalo investuoti į ateitį, bet mane neramina tai, kad, pažiūrėjau, tokios šalis kaip e, Kinija didina išlaidas, išlaidas moksliniams tyrimams 22 procentais kiekvienais metais, o Pietų Koreja, pavyzdžiui, padidina išlaidas mokslui 5 procentais kiekvienais metais. Ir aš manau, kad mes Europoje turėtume pagaliau nuo žodžių perėti prie konkrečių veiksmų. Dėkuoju Jums dar 11 kolegų, noriu užduoti Jums klausimus. Deja, turiu pasakyti, kad e, daugiau ne, negalėsiu leisti papildomis kalbėtomis pasisakyti, o kiekvienam, kas kalbės, galiu skirti tik po vieną minutę, nes mes norėtume ketvirtą valandą baigti e, diskusijas. Pone Griffin. Ačiū, ponė pirminkė. Junktinės karalystės delegacija taip pat išsakė savo susirūpinimą dėl uh, pagrindinio patarėjo mokslo klausimais. Man, aš, man labai malonu buvo išgirsti, kad jūs kalbėjote apie kompetenciją. Mums reikia padaryti viską, kad jaunimas ir e, e, tie žmonės, kurie dabar yra iškritę iš darbo rinkos, galėtų surasti gerai apmokamą, aukštų e, kvalifikacijų reikalaujantį darbą. Kaip mes galėtume padaryti, kad horizontas 2020 būtų suderinamas su užimtumui skatinti skirtomis iniciatyvomis. Kokių žingsnių mums reikia imtis dabar ir dar svarbiau, kaip mes galėsime stebėti, kaip yra taikomos visos priemonės. Dėkoju, ponas Gerbrandi ponė pirminkė. Dėkuoju ponui Smith už tai, kad jisai pas mus atvyko ir kad jūs taip atvirai kalbėjote apie biudžetą. Iš tikrųjų, mus visus neramina tai, kad jeigu mes toliau dirbsime taip, kaip dirbome iki šiol, mes turėsime 40 procentų skylę savo biudžete. Paprastai mes kalbame apie biudžetą makroekonominių požiūrių ir buvo atsisakyta kai kurių pasiūlymų, jie buvo nustumti perkelti į kitus metus. Tačiau kai aš kalbu, kai aš kalbu su mok, mokslinio tyrimų institutais ir su mažų ir vidutinių įmonių atstovais, jie visi sako, kad jie nori, kad galima būtų pasitikėti ES. Ir yra visiškai neprimtina tokia situacija, kai ES nesumoka to, ką pažadėjo. Ką galima realiai daryti? Daryti tokią situaciją, kai taryba nenori skirti papildomų pinigų. Dėkoju, mano klausimas yra susijęs su sveikata ir su programa Horizontas 2020. Praeitą pirmadienį mes nekalbėjome apie vieną svarbiausių problemų, tai yra da, a, atsparumas antibiotikams. Ir Jei mes netirsime šios srities, jeigu mes netirsime naujų e, antibiotikų, mes turėsime labai rimtų problemų sveikatos priežiūros srityje. Be to, uh, gali kilti ir nenumatytų padarinių, pavyzdžiui, e, keulienos gamybos sektorėje, nes žinome, kad, e, kad e, žmonės ir keulės galima gydyti tais pačiais antibiotikais. Problemų yra iš tikrųjų daug. Žmonės miršta, e, nes antibiotikai nebepadeda ir taigi sukelia e, didelę naštą mūsų sveikatos priežiūros sistemai. Panas Levandovskis, dėkoju Jums už Jūsų pristatymą, kalbėjote ir optimistiškai, ir pesimistiškai. Nekomentuosiu to, ką Jūs sakėte apie biudžetą. E, tik norėsiu pasakyti, kad galima pasidžiaugti, kad, kad lėšų skirta daugiau, kad supap, taisyklės supaprastinamos. Bet problema yra tai, kad lėšų, kad e, neapmokėtų įsigarimojimų yra vis daugiau. Ir žino, jūs žinote, kad, kad tai yra 2014 metai ir mums nelabai aišku, kiek konkrečiai lėšų mes turėsime, nes nemažai uh, gavėjų yra iš Junktinės karalystės ir nėra labai aišku, kiek konkrečiai lėšų gauna jie. Yeah. Pona Zorin, dėkoju. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti generalinį direktorių ir pasakyti, kad Komisija ir Europos parlamentas turėtų dirbti kartu ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tarybos siūlomi sumažinimai yra neprimtini. Aš norėčiau paklausti jūsų, generalinį direktoriau, kaip jūs vertinate šias šiz, e, e, šizofreniškas kalbas? Nes viena vertus yra mažinamos lėšos, antra vertus paskelbiama, kad bus investuojama į labai svarbias sritis, į tas sritis, kurios yra nurodytos programoje Horizontas 2020 ir mes norime remti savo mokslinio tyrimų institutus, norime kurti ir kompetencijos pažangumo tikslus. Programa Horizontas 2020 e, yra skirta įmonėms padėti. Ir aš manau, kad reikia atnaujinti šios programos taikymo hori, uh, taisyklės, nes kitaip mes vargu ar sugebėsime įspręsti egzistuojančias problemas. Aš turiu labai praktišką klausimą dėl MVI priemonės. Ar tie pareiškėjai kurių paraiškos buvo atmestas, ar jie gauna kokį nors paaiškinimą. Nes mes matome, kad dabar tarp MVI yra nemažai pareiškėjų, kurie da, nesupranta, kodėl buvo atmestos jų paraiškos. Kodėl jie netitinka kriterijus? Ar komisijai žinoma apie tai ir kaip jį ketina spręsti tas problemas? Alessandros. Alessandra, dėkoju, dėkoju generalinį direktorių. Aš tiesiog norėčiau pasakyti tai, kas papildys tai, ką jau sakėme. Iš esmės, tas supaprastinimas turėtų vykti kuo skubiau, nes tol, kol jūs šiandien kalbate su mokslinio tyrimų institutais, su laboratorijomis, tad jūs, jei jūs su jais kalbėsite, tu tai išgirsite, kad šiandien jie yra priversti kur kas daugiau laiko skirti įvairių paraiškų pildymui, o ne moksliniams tyrimams. Ir Tai taip pat yra susiję ir su laboratorijų ir mokslinio tyrimų institutų sąnaudų padidėjimu, nes tenai daug, šiandien daugiausia yra, yra administracinio požiūrio e, personalo, o ne e, mokslininkų. Ir aš manau, kad reikia kuo skubiau viską supaprastinti. Pane Zolo. Ačiū, pirmininkė. Kai mes e, nagrinėjome ir svarstėme programą Horizontas 2020, mes kalbėjome apie specializavimo uh, galimybės. Pagal, pagal tą projektą buvo manoma, kad vietos bendruomenės galėtų daugiau finansavimo skirti tiems projektams, kurie, labiausiai, kurie yra itin svarbus jiems. Ir todėl aš norėčiau paklausti jūsų, ar vietos valdžia negalėtų geriau naudotis struktūrinių fondų lėšomis, tam, kad mes galėtume plėtoti žinias ir kompetenciją vietos ligmenių. Ir taip, tuomet gal e, e, vietos ligmenių svarbės bendrovas galės taip pat e, gauti finansavimą iš programos Horizontas 2020. Dėkuoju. Aš norėčiau paklausti apie konkrečius skaičius. Ką konkrečiai uh, skaičiais išreiškinti leidž, uh, reiškia biudžeto sumažinimas uh, programai Horizontas 2020? Nes mums jau trūksta uh, 8,6 milijardo uh, uh, eurų. Uh, kurių įsipareigojame pagal septintąją mokslinio tyrimų programą apmokėti. Ir buvo skirti 14-15 milijardų, iš jų jau daugiau nei 9 ir jau yra išleisti, taigi ką reikš visi šie sumažinimai. Dėkoju, dėkoju Jums dar kartą visus uh, uh, klausimus. E, struktūriniai fondai ir Horizontas 2020. Keli kolegos minėjo, kad šie dalykai yra susiję ir mes džiaugiamės, kad pagal struktūrinius fondus mes galime finansuoti ne tik e, kelių, e, stočių, geležinkelių e, tiesimą, bet ir mokslinius tyrimus. Ir tai yra labai svarbus, nes tai padeda regionams kurti tai, ką mes vadiname laiptais į kompetencija. Ir tai yra puiku ir mes turime labai gerų pavyzdžių. Jūs galite pažvelgti į Ispaniją ir Airiją. Šios šalė, šalės pasinaudojo struktūrinių fondų lėšomis tam, kad sukurtų žinių, e, žiniomis pagrįstą ekonomiką ir dabar jos e, gali investuoti šios šalės pagal programą 820 ne tik geležinkelius ir kelius, bet ir mokslinius institutus. Taip pat buvo klausta ir apie biudžeto mažinimą ir mokėjimo signavimus. Komisijos narė minėjo konkrečius skaičius, minėjo, kiek MBI negaus finansavimo, bet viskas jau yra išdėstyta raštu. Ir ponas Gerbrandi klausė, ką reiškia šie visi sumažinimai. Tai reiškia, kad kai mes tvirtiname projektą, Ir pagal tą projektą reikia numatyta pradėti mokslinius tyrimus kokio nors srityje. Ir jei mes negalime sumokėti pirmojo įrašo, todėl mokslininkai negali įsigyti jiems reikalingos įrangos ir negali nuvažiuoti į mok, mokslinės konferencijas. Ir štai tokie yra padariniai mokslinio tyrimų srityje. Vienas da, Parlamento narys taip pat kalbėjo ir apie atsparumą antibiotikams. Iš tikrųjų, atsparumas antibiotikams, antimikrobinės, taip vadinamasis atsparumas, yra labai aktuali problema. Ir jie yra netgi išskirta kaip prioritetinės rytis ir farmacijos įmonės ir ir mokslinių tyrimų centrai dabar gali tai pirminybės tvarka gauti finansavimą ta, šią problemą spręsti. Tam yra skirta 300 milijonų eurų ir aš galiu jums pateikti pranešimą spaudai, kuriame kaip tik kalbama apie tai, kokie projektai yra finansuojami šioje srityje. Ir taip pat dabar norėčiau sugrįžti prie mokėjimų asignavimų. Pagal mūsų mokslinio tyrimo politiką mes. Uh, visiškai išnaudojame mums skirtą e, biudžetą. Pone Levandovskai, kai jūs buvote praeitais metais atsakingas už biudžetą komisijos narys, jūs paminėjote, kad mes e, e, buvome vieninteliai, kurie kurie išleidome visą biudžetą. Metų pabaigoje mes sukome savo galvą, kaip galima būtų dar išleisti paskutinius 280 eurų. Taigi, uh, Mes manome, kad kai bus sprendžiama, kam reikės skirti tuos signav mokėjimo signavimus, reikėtų pagalvoti, kuriam geriausiai sekasi e, išnaudoti visas lėšas. Toliau e, grįžtamasis ryšys su pareiškėjais. Iš tikrųjų, nuo to laiko, kai mes pradėjome gauti labai daug paraiškų ir kai daug labai jų atmetame, mes pradėjome uh, mes sutrumpinome savo atsakymą pareiškėjams ir iš tikrųjų dabar jis yra trumpesnis, bet mes stengsime ateityje pateikti išsamesnę informaciją dėl to, kodėl paraiškos nebuvo patvirtintos. Dar klausimai. Man atrodo, kad tai visus atsakiau. Dėkoju, ačiū Jums, ačiū už atsakymus. Ir nekartą buvo minėta, kad mes neišleidžiame lėšas Horizonte 2020, mes investuojame į ES kompetitingumą, į naujų darbo vietų kūrimą, į augimą. Ir tai yra visų svarbiausia. Ir kolegos, leiskite pridurti, kad šiandien 7 valandą vakaro čia Europos parlamente mes pradėsime šeštąjį žinių ir inovacijų susitikimą Trys komisijos nariai dalyvaus mokslinio tyrimų ir plėtros, regioninės politikos ir žemės ūkio. Taigi trys komisijos nariai, naujieji komisijos nariai dalyvaus ir mes aptarsime inovacijas, kaip geriausiai investuoti ir išleisti lėšas mokslinių tyrimų ir inovacijų sričiai, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir taip toliau. Taigi dar kartelį dėkuoju generaliniam direktoriui, ačiū už paaiškinimus. Be abejo, mes per ateinančius keliarius metus glaudžiai bendradarbiausime, tuo net nebejoju. Labai dėkoju. Mes labai gerai organizuoti, pagal darbo atvarkę viskas vyksta ir ketvirtą valandą, kaip ir numatyta, elektroninis balsavimas. Du pasiūlymai šiandien. Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas. Labai svarbi tema. 2014 metų lapkričio 7 dieną baigėsi, baigė galioti šis susitarimas prieš 10 dienų, tai yra glaudžiai susijęs su žiniomis, mokslu, technologijomis ir dėl balsavimo iš pradžių norėčiau patikrinti, ar vis, veikia visų balsavimo pulteliai, Taigi pabandykime balsuoti. Taigi toks pirmasis bandomasis balsavimas. Užduosiu klausimą pavyzdžiui. Ar jums patinka Europos parlamentas? Atsakykite balsuodami elektroniniu būdu. Tai patikrinsime sistemą. Prašom, balsuokime. Balsavimas baigtas. Labai tikrai paprastas klausimas. Nagi, nagi. Atsakymai netokie aiškus, aš tikiuosi daug geresnių rezultatų. Dėkoju, atrodo, kad viskas puikiai veikia, pradėkime. Taigi, Europos bendrijos ir Ukrainos sustarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Prašom. Ar visi balsavo? Tuomet balsavimas baigtas. Aprobato. Manau, kad labai teisingai itališkai ištariau. Taigi, Kitas dokumentas – Europos bendrijos bijos valstybių narių ir Maroko karalystės bendradarbiavimo sustarimas dėl civilinės globalios navigacijos palidovinės sistemos. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aprobato taip pat patvirtinta. Labai ačiū. Čia ir baigsime elektroninį balsavimą. puikiai laikomės darbo atvarkės ir dabar pereikime prie šeštojo darbo atvarkės punkto. Sąjungos šiltame efektą sukeliančių dujų apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimas ir veikimas bei direktyvos atitinkamos direktyvos dalinis keitimas. Mūsų pranešėjas yra Antonijo Tajani, buvęs komisijos vicepirmininkas. Ir jums galėčiau suteikti dabar žodį ir prašau pristatykite nuomonę per penkias minutės. Prašom vicepirmininkę. Dėkoju. Norėčiau pradėti nuo to, kad, kaip ir mes visi, iš esmės pritariu Europos Sąjungos kovai su klimato kaita ir manau, kad aplatintų šios leidimų priekybos sistema yra teisingas instrumentas mažinti CO2 metimus 40 procentų iki 30 metų bet nepaisant to reikėtų atsižvelgti į tai, kad turime ir kitą tikslą. Europos komisija išsikėlė kitą tikslą, kuriam pritarė taryba ir parlamentas. Buvo nuspręsta 20 procentų Europos Sąjungos biudžeto Tai yra o, būtent tiek lėšų skirti pramonės sektoriui. Taigi du tokie dalykai. Reikia kovoti su klimato kaita, bet tuo pačiu metu atsižvelgti ir į pramonės sektoriaus interesus. Ir aš manau, kad galime šiuos abu tikslus įgyvendinti ir rasti tą pusiausvyrą. Taigi, mums reikia pasistengti įveikti ekonominę krizę ir remti pramonę. Buvo pasiektas susitarimas tarp JAV ir Kinijos. Labai teigiamas dalykas. Šalis susitarė, kaip kartu stengsis mažinti klimato kaitą. JAV ir Kinija dirbs e, kartu iš vien ir mes taip pat turime pasistengti e, savo pramonės interesus taip pat atsižvelgti. Iki 11 metų mums pavyko sumažinti CO2 išmetimus 19 procentų ir dabar, na, ES šalis 10 procentų anglės dioksido išmeta. Taigi, aš pritarčiau iš, esmė, iš esmės pasiūlytam uh, rinkos stabilumo rezervui. Bet tuo pačiu mes turėtumėme užtikrinti, kad nėra jokio anglies CO2 nutekėjimo. Turime užtikrinti, kad pramonės įmonės nepaliks Europos Sąjungos teritorijos. Pavyzdžiui, pramonės įmonės, kurios investuoja JAV, kur, turėtumėme atsižvelgti jų pavyzdį. Nenoriu, kad nutiktų taip, kaip buvo mano šalyje, kai reikėjo uždaryti įmonę Sardinijoje. Taigi, Europos Sąjungos teisės aktai turėtų atsižvelgti į pramonės įmonių interesus ir neprarasti tų šimtų tūkstančių darbo vietų, kurias sukuria tos pramonės įmonės. Taigi reikėtų patobulinti dokumentą. Tam keletų dalykų. Sausio mėnesį komisija patvirtino sprendimą ir tuo metu aš buvau komisijos vicepirmininkas. Ir visai stengiausi užtikrinti tai, kad rinkos stabilumo rezervas būtų numatytas 19 metams. Negalime pamiršti to fakto, kad e, komisija išleido komunikatą e, apie Europos pramonę ir rezoliuciją dėl e, anglies ir plieno pramonės paramos. Ir ten buvo įsipareigota ir sakoma, kaip galima būtų padėti pramoniai. Taigi visų pirma pasakysiu, kokios aš laikausi nuomonės, E, kaip dirbame su šešėliniais pranešėjais ir galėsime visi apsitarti. Taigi keletas pagrindinių dalykų. Konkurencingumas, galima sakyti, yra vienas iš pagrindinių dalykų, bet kalbėsiu apie penkis svarbiausius. Visų pirma, norėjau pasakyti, kad negalime ne, nekreipti dėmesio į tai, kad iki 2030 metų e, pramonės įmonėms turėtų 100 procentų e, atvaizdinto šios leidimų teikti nemok, būtų teikta nemokamai. Tai yra susijęs su tarybos išvadomis pateiktomis spalio mėnesį. Taip pat negalime įtakoti, negalime leisti, kad būtų įtakotos energijos kainos, elektros energijos kainos. Tai yra, kad šis sprendimas e, neįtakotų išaugusių elektros energijos kainų nes matome, kad pas mus e, elektros energijos kainos pakilos 38 procentais, o už Atlanto, nuo pus Atlanto, dėl skalūninių dujų elektros energijos kaina mažėja. Taigi mes turime išlaikyti konkurencinį pranašumą. Ir turime rasti būdą, kaipgi galėtumėme kompensuoti e, būtent tokias e, kaštų tokius kaštus dėl pabrangusios energijos, nes e, tai yra nesažininga. Tai nėra jei vis dėlto atsižvelgsime į CO2 nutekėjimą, turėtumėme orientuotis į didesnį energetinį našumą ir turime, turime investuoti, kaip ir jau minėjau, į pramonės įmonių konkurencingumą. Dėkuoju, sako pirmininkas. Dabar SRT frakcijos vardu kolegė Griffin. Kolegos norėjau padėkoti pranešėjai už pateiktus pasiūlymus komisijos dokumentui dėl siūlomo rinkos stabilumo rezervo sukūrimo. Akivaizdu, kad dabartinė sistema turi daug trūkumo, nes e, yra rinkoje daug e, didelė pasiūla apivartinių taršos leidimų. Tai jeigu mes turėtumėme sistemą paveikti tokiu mechanizmu, e, kur investicijos yra švarios. Ir aš manau, kad galime tai pasiekti. Reikia tik tai tinkamai apsibriežti ribas ir sritį. Kuo anksčiau pradėsime taikyti naujovišką sistemą, tuo greičiau sureaguosime į pasiūlos ir paklausos skirtumus. Jeigu mes jau turime parengę naują modelį, kodėl turėtumėme atidėlioti jo įgyvendinimą. 2017 metai, mano nuomonė, yra tinkama pradžia. Taip pat reikėtų atšaukti Taip pat turėtumėme atšaukti atidėjimu, as, atidėjimus asignavimams. Ir taip pat, mano nuomonė, būtina aiškiau įvardinti reglamento tikslus. Nereikia šiame kontekste kalbėti apie CO2 nutekėjimą, nes Europos, po Europos tarybos spalio mėnesio išvadų dėl ES 2030, ten yra kalbama apie tai. Taigi, remkimės sveikų protų ir viską darykime veiksmingai ir efektyviai aiškiai įvardindami mūsų tikslus. Dėkoju. Dabar kolega Košinovskis. Ačiū pirmininkė. Kolegas Goribarči vardu kalbėsiu, nes kolega negalėjo atvykti. Dėkuoju kolegai Tajani, tikrai buvo paliesta daug svarbių dalykų jo pasisakymę. Ir tikrai turėtumėme atsižvelgti į Europos įmonių konkurencingumą. Nes jeigu visas jeigu pasieksime tą kraštutinę situaciją, kai ir turėsime labai pakilusias kainas, tuomet susidursime su ne viena um, problema pramonės rytyje. Šiame komitete prieš metus laiko jau esame kalbėję, šties diskusijos buvo labai karštos, apie visą šią procedūrą kalbėjome. Ir buvo keletas išreikšta abejonių, dviejonių dėl apivartinių taršos leidimų. Ir aš pritarčiau pranešėjui Tajaniui, kad būtent tas vadinamasis backloading procesas mes turime numatyti, kad sistema būtų kuo skaidresnė mums nereikėtų sukurti papildomų dirbtinų kaštų. Jau buvo paminėta išaugusios energijos kainos problema ir tai labai ženkliai sumažintų Europos įmonių konkurencingumą. Taigi reikia imtis konkrečių žingsnių, supaprastinti padėtį, padėti pramonės įmonėms ir, žinoma, siekti to o, tokio pasverto augimo. Žinome, kad yra bandymų prognozuoti, kaip bus, bet labai dažnai matėme, kad mūsų kad spėlionės ir projekcijos ne visada pasiteisina ir pasitvirtina. Šis klausimas jau kelia problemų ne, vieni, ne pirmi metai ir jas reikėtų spręsti ir na, jau dar kartą padėkoti pranešėjai Tajanio už tokį teisingą požiūrį. Uh, there, we have seven uh, concerns. Dėkoju. Keletas pastabų kolegos Tojani tekstui manau, kad mūsų nuomonės šiek tiek išsiskiria. Visų pirma, norėtume, kad ITRE komiteto tekstas kalbėtų tik apie siūlomą taršos leidimų prekybos sistemą, apie rinkos stabilavimo rezervą, o ne apie CO2 nutekėjimą. Manoma, kad tai yra netinkama vieta liesti šią temą. Taip pat siūloma anksčiau pradėti taikyti rinkos stabilumo rezervo mechanizmą. Septyniolikti metai yra minimi. Manau, kad dabar esančios kainos šiek tiek klaidina pramonės žaidėjus. nes labai gali būti, kad 21 metais Europos pramonės įmonės e, patirs šoką dėl išaugusių kainų, todėl reikėtų pradėti kuo anksčiau taikyti sistemą, kad to nenutiktų. Ir žinau, kad Jungtinė karalystė ir Vokietija tam pritarė. Taigi iškart reikėtų atsiradusi apivadinto šios leidimų perteklių įtraukti į rinkos stabilumo rezervą, taip e, išlaikant stabilumą rinkoje. Pavyzdžiui, jeigu yra daugiau nei 500 milijonų atratintas šios leidimų per dviejus metus, tai pavyzdžiui, 20 procentų, reikėtų numatyti mechanizmą 20 procentų tokių taršos leidimų iš vis panaikinti. Ir aš su konkretesnių pasiūlymų dar grįšiu ir pateiksiu jį jums. Taip pat, kaip minėjo kolega Tajanis, reikėtų taikyti tą kasmetinį prisitaikymą 15 procentų. Esu kalbėjęs su energetikos generaliniu direktoru ir jie kalba apie konkrečias ribas, kai kalbame apie tai, kada reikėtų tautinius taršos leidimus gražinti atgal rinką iš rezervo. Norėčiau taip pat pasiūlyti sutrumpinti tą numatytą dviejų metų laikotarpį. Sakoma, kad galbūt sunku prisitaikyti ir planuoti investicijas. Tačiau reikėtų sumažinti, sutrumpinti tą dviejų metų laikotarpį iki vienerių metų arba pusantrų metų. Nes tuomet būtų lengviau reaguoti į besikeičiančią situaciją rinkoje. Ir turėjau dar keletą klausimų pranešėjų Tajaniui. Septintajame pakeitime ten sakoma, kad reikėtų kalbėti apie net apivartinius taršos leidimus. Ir aš nesu tikras, e, nesu tikras, ką tai reiškia, norėjau papildomą paaiškinimo iš kolegos. Taip pat yra pateiktas pakeitimas dėl aviacijos sektoriaus. Ar tai nereiškia, kad jeigu išbrauksime aviacijos sektorius e, aplinkos taršos leidimus, ar neturėsime dar daugiau leidimų laisvų? I, uh, was... Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, galiu pasakyti, kad ITE sistema nepasiteisino. Uh, labai daug buvo problemų. Aš e, labai džiaugiuosi, kad dabar Europos komisija kažką daro, bando kažką pakeisti. Ir aš pats labai palankiai vertinu rinkos stabilumo rezervo mintį. Bendras tikslas turėtų būti stabilesnė anglės dvideginio išmetimo kainų raida. Tokia kaina turi būti nustatyta, bet ji turi būti stabili nedažnai keistis, kad ateityje būtų galima ją įvertinti planuojant investicijas. Aš esu tikras, kad uh, užtikrinę anglės dvideginio kainų stabilumą uh, pritrauksime daugiau investicijų, sukursime daugiau darbo vietų rinkoje ir energetikos kainas bus mažesnės. Tada pramonė galės dirbti efektyviau ir bus konkurencingesnė. Taip pat Turime uh, užtikrinti, kad būtų mažiau energijos importuojama ir ES turėtų būti mažiau priklausoma nuo uh, energijos importo. Kaip žinote, šiandien tai kelia nemažai problemų. Be to, reikia pasakyti, kad e, CO2 kaina bendrai Europoje yra visiems aktuali problema. Europos pramoniai tai labai rūpima tema. E, Džiani pasiūlymas, mano nuomonė, nukreiptas teisinga kryptimi. Jis e, pagrystas e, mintimi, kad geriau nereiktų vis, e, visai nustatyti anglės dvideginių kainų, bet man tas nepatinka, nes tai neprisidėtų prie, nei prie pramonės raidos, nei prie taršos mažinimo. E, Svarbiausia, kalbant apie komisijos pasiūlymą, yra suvokti, kad reikia pradėti dirbti anksti. Ne vėliau kaip 2019 metais, tikrai ne 2021. Turėtume pradėti taikyti šią sistemą iš karto, kai baigsis atidėjimų sistema ir visi tie leidimai, tie, tos kvotos, leidimų kvotos turi būti perkeltos į MSR sistemą. Tada galėsime įvertinti sistemą testinai ir nesukursime per didelio kainų sviravimo ateityje. Manau, kad galėtume padaryti ir daugiau svarbių uh, veiksmų, kad sistema būtų efektyvesnė, bet svarbiausia yra pradėti anksti ir kai tik tai baigsime atidėjimų backloading sistemos uh, principo taikymą. Tikiuosi, kad visi galėsime susitarti šiame komitete dėl kompromiso, nes tai yra bendrai labai svarbu. Ačiū ponės Eriksonas kalbėjo žaliųjų vardu, kaip šešėlinis pranešėjas. Dabar ponas Lamsdorf, kiek suprantu, jis kalbės GUE frakcijos vardu vietoj pono Ernst. Ar neklystu? Taip, taip yra, bet turiu pasakyti, kad mūsų frakcijoje e, ši pozicija gerokai išsiskiria, nors mano paties asmenė pozicija yra labai aiški. Aš šiame kontekste išdėšyčiau vieną argumentą, kurį žymus Lenkijos rašytojas Joržimets e, pasakė. Net ir dalyvavimas e, šventame piligrimų žygyje neleis atsikratyti jūsų pėdų negero kvapo. Šių kartą tas e, šventas e, piligrimų žygis yra e, taršos leidimų kvotų sistema, kuri nepasiteisino. Aš pats buvau prieš šią sistemą, nes ji į Europos ekonomiką atnešė spekulaciją ir netikrumą. Aš turiu pasakyti, kad e, atidėjimai buvo tam tikra problemos sprendimo dalis, tam tikra išeitis. Bet kaina iš pradžių turėjo būti nustatyta 31 euras, paskui nukritus kainoms sumažėjo iki 6-7 eurų. Bet labiausiai mane nustebino tai, kad Labiausiai atidėjimams pritarė bankininkai. Kai kurie iš jų susitiko net su manimi ir pasisakė už atidėjimus. Jie man sakė, kad pritarė aplinkos klimato stabilumui. Tačiau problema iš tiesų buvo kita. Jie ieškojo e, pakaitalų išvestinėms finansinėms priemonėms išvesiniams finansinėms priemonėms, kuriams per finansų krizę tapo labai abejotinos. Aš turiu pasakyti, kad pono Tajani siūlomas kompromisas yra geresnis negu sistema, kuri yra pasiūlyta pagal atidėjimus. Šis kompromisas yra geresnis ir turėtume apie šį variantą kalbėti, stengdamas išvengti problemos. Manau, kad kompromisas yra geras sprendimas. Ponas Tamborano iš EFDD. Mm, eh, Ačiū. Mano kolega Paksas turėtų atlikti šešėlinio pranešėjo vaidmenį, bet aš e, kalbėsiu asmeniškai savo vardu. Italijoje pastaruoju metu išgyvenome nemažai katastrofų. Pavyzdžiui, e, Genuje buvo visiškai sugriauta, e, buv, vyko daug gamtinių katastrofų ir patyrėme daug finansinių nuostolių. Panašiai įvyko ir Romoje. Viena plieno gamikla yra uždaryta dėl to, kad susiduria su nesažininga konkurencija pagal misijų prekybos sistemą. Tai ką aš noriu visų to pasakyti? Tavartinė sistema neveikia, kaip ir laisva globalizuota rinka, ji nebeveikia. Ir dabar pagal turimą sistemą neapsisaugosime nei nuo e, nedarbo augimo, nei nuo konkurencingumo silpnėjimo. Turiu pasakyti, kad pagal šią sistemą visi pralaimėjo ir turėtume daryti kuo daugiau, kad pasiektume geresnių rezultatų. Per artimiausius posėdžius turėsime laiko apie tai pakalbėti. Mano kolega Tajani pateikė pasikeitimą, kuriame yra sakoma, jog pinigai surenkami pagal e, emisijų priekybos sistemą turi būti perinvestuojami į gamybos sistemų tobulinimą, kad taršos lygis pasiektų nulį. Aš turiu pasakyti, kad investuojama turėtų būti ne 50 procentų tų surinkamų lėšų, bet 100 procentų. E, Artimiausiuose posėdžiuose apie tai daugiau pakalbėsiu. Ačiū. Ačiū, taigi baigiame frakcijų atstovų pasisakymus, dabar kiti kalbėtojai, kiekvienam po dvi minutės. Panas Gerbrandi pirmiausia. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu nuo anglės dvideginio nutekėjimų. Mane šiek tiek nustebino tai, kad ponas Dajanė iškėlė šią problemą. Geriau negu bet kuris iš kitas iš mūsų, jis tą problemą pažįsta, nes jisgi buvo komisijos narys. Ir jau tada nebuvo pakankamai atsižvelgiama į EMSR pasiūlymą, kai galvojame apie 2020 metams siūlomą planą. Dėl e, kainų nustatymo buvo nustatyta 30 eurų vienai tonai kaina. Aš manau, kad jis perlenkia truputėlį anglės dvideginio nutekėjimo grėsmę. Uh, Ir e, aš įsivaizduoju, kad e, šios problemos jau yra išspręstos. MSR er, didžiausias tikslas yra ištaisyti žlungančią emisijų priekybos sistemą. Kodėl tai reikalinga? Todėl, kad mes nepritraukime investicijų iš varės technologijos, kaip kad norėtume, ir galų gale pamatysime, kad netenkiname anglės dvideginio išmetimo mažinimo tikslų, kokių reikėtų Europoje. Galų gale viskas yra susiję apie mūsų Europos ateities viziją, ekonomikos viziją. Turime suprasti, kokia pramonė mums yra reikalinga. Ar turime galvoti apie vakarykštę ar šiandieninę pramonę, ar reikia rydienos ateities pramonės. E, šiandien viename iš Niderlandų laikraščių buvo straipsnis, kuriame buvo kalbama apie verslininką sukūrusi du priedus e, cementui cementas sudaro 5 procentus pasaulio e, CO2 teršalų. Įdėjus tuos du priedus, e, cementą būtų galima pagyventi, pagaminti išmetant 30 procentų mažiau anglės dvideginio. Bet e, tas verslininkas nesusilaukė paramos, nors jo sukurtas produktas būtų geresnis negu uh, dabar gaminamas cementas. Turime pritraukti Europoje būtent pakankamą investicijų inovacijas, o tą galima bus padaryti tik tai užtikrinus gerą misijų taršos leidimų sistemos funkcionavimą. Grįšiu prie to, ką sakė generalinis direktorius Smits ankstesnėme pasisakymė grįžkime prie pasaulinės konkurencijos, pažiūrėkime, kad Kinija investuoja 22 procentus į mokslinius tyrimus e, ir inovacijų kūrimą. Koreja investuoja 5 procentus, o mes Europoje tik tai 2 procentus. Pagalvokime apie tai. Ponas Martin. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū, kad iškelėte šią problemą. Pagalvokime, kaip iš tiesų galėtume uh, išsaugoti pramonės konkurencingumą. Tam visiškai pritariu. Aš pats e, e, nagrinėju klimatui kylančius iššūkius taip pat kaip ir jūs ir man atrodo, kad mes patekome į tam tikrą užburtą ratą. Norėčiau priminti, kad ES veiklos gairės yra siejamos su Kyoto protokolu pasirašytų paskutinį kartą ir reikia, kad mes to nepamirštume. Pagalvokime, kaip būtų galima užsaugoti pramonės konkurencingumą. Europa turi būti, baigti būti didžioji naivuolė šioje planetoje. Mes savo pramoniai nustatėm labai griežtas, drastiškas taisyklės. O pažiūrėkime, kas dedasi kitose pasaulio dalise. Kreipiuosi į poną Tajanį. Pažiūrėkime, kas dedasi kitose gamybos e, sektoriuose, kitose pasaulio dalise ir palyginkite su Europa. Aš manau, kad e, išvengdami to užburto rato mes turėtume skatinti įmonės investuoti į e, savas technologijas taisyklių čia jokių nenustatysime. Aš manau, kad greičiau reikėtų nustatyti tik tai tam tikras gairės, kad visi produktai, kurie patenka į ES už, už jos ribų ir netenkina e, keliamų taisyklių susijusių su CO2, e, turėtų e, būti e, neįsileidžiami, o jeigu jie įsileidžiami, tada tos gamyklos turėtų investuoti, būti verčiamos investuoti į švarias technologijas. Jeigu to nebus padaryta, tai mūsų planetoje bus e, ir toliau teršiančių pramonės gamyklų. ES turi būti lyderė ir skatinti kitus kontinentus įvairiais būdais e, sekti mūsų pavyzdžių. Ačiū, ponas Levandovski. Komisijos pasiūlymo e, pirminis taškas yra tiekimo ir pasiūlos netitikimas. E, matome, kad apivartinių taršos leidimų paklausa yra kitokia negu pasiūla. Dažniausiai viską siejame su kainomis, bet šiame pasiūlyme kalbame apie e, supra rinkos dosie. E, yra speciali priemonė pagal rinkos stabilumo rezervą, e, Pirmoji intervencija buvo 900 milijonų e, leidimų atidėjimas, paskui buvo sukurtas stabilumo rezervas. Taigi mes bandome kištis į rinką, bet pamirštame, kas buvo sukurta kaip e, e specialiai rinkai pritaikytas e, apivartinių taršos leidimų mechanizmas. Mano nuomonė, pono Tajani pasiūlymas yra racionalus. E, Jis aiškiai parodo, kad šiek tiek dirbtinai sukurtas ETS balansas nėra e, sukurtas pats savo, visa ES yra tuo suinteresuota. Svarbiausia yra pagalvoti, kaip subalansuosime CO2 emisijas ir kaip užtikrinsime ES konkurencingumą. Tai yra jo pakeitimų esmė ir aš juos paremsiu. Ačiū. Ponas Blanko Lopes. Muchas gracias, presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šiame komitete mes daugiau negu vieną kartą esame parodę, kad reikia labai stengtis atkurti e, pramonę Europoje. Tai yra gyvybiškai svarbu. Pramonė ženkliai prisėda prie ekonomikos raidos, sukuria kokybiškų darbo vietų, užtikrina inovacijų kūrimą ir e, sukuria gebėjimus, kuriuos galima eksportuoti. Todėl turime uh, visomis išgalėmis skatinti industrializaciją ir kreipiamės dėl to Europos komisiją, kad ji pateiktų planą, e, pagal kurį Europa galėtų būti iš naujo industrializuota. Tai būtų raktas į ekonomikos atsigavimą. Kalbant apie kovą su klimato kaita, aš pritariu e, mūsų pranešėjų išdėstytams e, problemoms. Mes turime užtikrinti pusiausvirą, mažindami CO2 e, teršimą. Taip pat turime padėti pramoniai tuo pat metu. Dėl tos priežasties aš remiu MSR sistemą, bet ją reikia vertinti e, bendrame kontekste, kad galėtume padėti mūsų pramoniai, įskaitant toms pramonėms šakoms, kuriams reikia labai daug energijos. Ispanijoje Plieno pramonė sudaro 30 procentų bendro vidaus produkto. Labai svarbu nepamiršti, kad e, plieno pramonė Europoje bendrai e, lėtėja. Didelė dalimi tai yra susijęs su energijos kainomis. Aš manau, kad reikėtų kreiptis į Europos komisiją, kad būtų daroma daugiau. Mums reikia ne tik MSR sistemos, mums reikia ir, kad Europos komisija pateiktų toli siekianti projektą, kuriuo būtų remiama Europos pramonė ir tuo pat metu padedama kovoti su klimato kaita. Turime pasistengti, kad mūsų mažos ir vidutinės įmonės galėtų konkuruoti. Dar vieną dalyką pridursiu. Europa privalo būti lyderė ir kovojant su klimato kaita ir kuriant inovacijas bei darbo vietas. Ačiū. Ponas Helmeris. Well, you, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Tajani. Jūs kalbate apie reikšmę kovoti su klimato kaita ir būtinybę E, atgaivinti gamybos pramonę. Jis sako, kad abu tikslai yra įmanomi. Tai yra nerealistiška, jie yra diametriškai priešingi. Klimato kait, kova su klimato kaita neturi nieko bendro su tuo, kas yra energijos kainos, o energijos kainos sudaro didžiąją dalį gamybos pramonės kaštų. Ponas Tajanis sako, kad CO2 išmetimus galima sumažinti 20 procentų. Aišku, mes to negalėsime padaryti. To negalime padaryti. Taip atsitiko tik todėl, kad mūsų įmonės pasitraukė į kitas e, pasaulio dalis, pavyzdžiui, Kinėje. Pone Gerbrandi, anglės dvideginio nutekėjimas nėra kažkokia tai vizija. Tai vyksta jau dabar. Tokios įmonės kaip Siemens, Alkao, e, ABS e, pradeda trauktis už ES ribų mes bandome prakišti ETS sistemą kaip rinkos mechanizmą. Kolegos, bet jeigu mes reikalausime nuolatinio teisės aktų kuriejų kišimosi į rinkų kainas, tai tas mechanizmas nebebus e, rinkos mechanizmas, e, tai bus e, niekam tikusi sistema. Mes e, turime išmokas dėl anglės dvidginių tekėjimo, mes turime apivartinius taršos leidimus, tai yra visiškai nesąmonė. Mano partija gana paranoiškai vertina CO2 misijų problemą. Mums nepatinka naujų mokesčių sistema, bet kaip sakė daugelis ekonomistų, jeigu rimtai vertinate anglės dvideginio išmetimo e, problemą, tai tiesiog anglės dvideginio mokestis būtų žymiai aiškesnis, tikslesnis, skaidresnis, veiksmingesnis ir naudingesnis pramoniai. Kodėlgi dabar Europos institucijose mes niekaip nepripažįstame, kad projektas žlugo, kodėlgi mes negalime susitaikyti su pralaimėjimu. Turime ETS, turime patį eurą kaip valiutą, kuris yra žlugęs projektas bendrai, kodėlgi mes reikalaujame, kad tie projektai išgyventų, jeigu jie jau seniai merdėja ir jie nusipelno eutanazijos. Ačiū. Ponas Roili. Aš manau, kad e, mes galėtumėm pasiginčyti dėl to, kas žlugo, kas nežlugo. Bet e, tiesa yra ta, kad dabar, jeigu pažiūrėtume į ATS, e tai pamatytume, kad uh, E, CO2 yra virtęs rinkos priemonė ir mes turim pripažinti, kad ji pasiteisino. Padėtis Europoje nėra tokia jau bloga. Mes bandėme vėl atkurti atidėjimų sistemą ir dabar mes e, bandome pritaikyti įvairias rinkos ekonomikos priemonės. Aš pritariu pono Tajan ir kitų kolegų komentarams. Turime elgtis atsargiai, vertindami problemas. Negalima to tikslo, klimato kaitos tikslo, uh, E, siekti e, siauraregiškai. E, turime galvoti ir apie kovą su klimato kaita, ir apie tai, kaip nesukurti kliūčių verslui. Kad ir kaip gražiai būtų kalbama apie paramą verslui, jis turi būti iš, iš tiesų remiamas, nes turim suosti, kad pramonė mums yra labai svarbi. Ar mes ir toliau kursime kliūčių pramonės raidai, dėja vis dar taip atsitinka. Ši diskusija parodė, kaip mes mastome ir aš tikiuosi, kad galėsime uh, labai atsargiai vertinti emisijų priekybos e, sistemos modernizavimą, bet kaip sakė ponas Tajani, mes turim pagalvoti apie padarinius, kitaip politika nebūtų atsakinga. Ir galiausiai vienas iš kolegų sakė, kad reikia remti novatorišką pramonę, ne tik nesenąją, senovinę pramonę. Man atrodo, kad tai yra labai rimta problema. Mes kalbam apie modernę, novatorišką pramonę, kuri išsivystė e, palaipsniui. Negalima sakyti, kad yra pramonės šakų, kurios yra novatoriškos ir kurios yra senoviškos. Ačiū, labai trumpai reaguojant į tai, kas buvo pasakyta. Tajani koncepcija yra labai gera, palaipsnė, tai man priimtina. Mes e, skatiname e, nemokamo kvotų paskirstimo sistemą. Tai yra gerai. Bet taip pat ponas Tajani siūlo sumažinti rezervą. Man atrodo, kad to jau būtų per daug. Aš savo nuomonę manau, e, kad e, dabar vertiname rinkos ekonomikos priemonę, kuri yra būtina. E, kas du mėnesius padėtis pasikeičia. Pramonė turi investuoti į 30 metų perspektyvą. Mes negalime keitalioti sistemos nuolat kitaip e, sukursime pasitikėjimo stoką mumis. Tai, ką siūlo ponas Tajani, yra tam tikra prasme e, žaizdų gydimas. Tai yra politinis kompromisas. Iš tiesų gal ne toks, kokio norėjo APP nuo pat pradžių, bet e, aš norėčiau pranešėjai vieną dalyką pasakyti. Envi komitete yra susidariusi nuomonė, kad jo pozicija E, gali nulemti dėrybų poziciją. O mes įtre komitete turim būti labai atsargus, kad e, mūsų kompromisas taptų pagrindinis ir kad e, pramonės pasiūlymai nebūtų tiesiog atmesti. Ačiū kolegos, būtų labai gerai vertinti problemas iš skirtingų komitetų perspektyvą. Ačiū, kad tai darot. Ponas Gerek, prašom. Ja przyglądam się tej sprawie mm, ETS-u już od dłuższego czasu i muszę powiedzieć, że... Dėkuoju. Aš užsijėmiau ATL e e, prekybos sistema jau labai seniai. Ir manau, kad ši sistema tikrai nepasiteisina, nes e, ji praktiškai yra gimusi negyva ir mes bandome kažkaip ją gaivinti Ir kiekvieną kartą vis iškyla kažkokiu naujų problemų. Ir kągi mes darysime? Kaip mes spręsime šią problemą? Mes norime ištaisyti tai, kas buvo padaryta netinkama. Jau buvo kalbėta apie konkurencingumą. Ir mums nėra labai aišku iš tikrųjų, kaip mes apibūdinsime, kas tai yra. 400 tūkstančių tonų, 500 e, tūkstančių tonų. Iš kur yra paimti tie skaičiai? Juk tie, paiskai, tie skaičiai neapima visų išlakų. Ne, pavyzdžiui, miškininkystė ne, ne, nepatenka į šios skaičius. Aš manau, kad mums reikia tiesiog panaikinti šią sistemą ir pradėti kurti naują mechanizmą. Turime atsisakyti. De, da leidimų pardavimo aukcione atidėjimo. Mums reikia padidinti efektyvumą. Tik, tik taip mes galėsime dėkti inovacijas, dėkti naujoves. Kitaip tikrai mums nepavyks mums sumažinti CO2 išmetimų. Aš manau, kad mums reikia pradėti iš naujo, pradėti dirbti nuo nulio ir reikia, reikia stabilumo siekti, panaikinant šią sistemą. Pane Werner. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad, kad komisija siūlo pradėti taikyti tą marko, rinkos stabilumo. Uh, mechanizmą tik tai nuo 2020 ir 2021 metų. Man atrodo, kad reikėtų šio mechanizmo kur kas anksčiau, pažiūrėjau, 2017 metais, tam, kad e, įmonės būtų aišku, kas vyksta. Ir dar vienas dalykas, e, tas leidimų nepardavimas aukcionuose. Mes turime vieną milijardą e, leidimų, tai yra perteklius. Ir dėl to labai smarkiai sumažėjo kaina. Šiandien jį tiesudaro šiek tiek daugiau nei 3 eurus. Mes nenorime siūsti netinkamo, netinkamo signalo. Nes e, kitaip gali būti, kad kaina tik tai maž, mažės. Aš manau, kad e, Jei šis mechanizmas bus pritaikytas pernelik e, vėlai, tuomet mes nesugebėsime reaguoti į to, kas vyksta rinkoje dabar. Bet to nelabai aišku, kaip pomisė ketina spręsti e, anglijas dvideginio nutekėjimo problemą. Aš manau, kad jeigu mes norime apsaugoti daug, energiją, daug energijos vartojančią pramonę, turime uh, turėti labai aiškias taisyklės, kurios būtų pritaikytos prie anglės dvideginio nutekėjimo problemos. Aš manau, kad mes turime gerinti savo pramonės konkurencingumą ir turėtume nepamiršti, ką pasakė Europos vadovų taryba savo išvadose nes tenai kaip tik ir buvo skirta nemažai dėmesio pramonės konkurencingumui. Ir uh, turėsime spręsti kompleksiškai šias problemas, galvodami apie tai, kaip galima gyventi energijos ir uh, klimato kaitos politiką. Ponas Zanonato. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes norime mažinti CO2 išmetimus, um, mažinti klimato kaitą ir taip pat išgelbėti savo pramonę. Suderinti visus šios siekius nebus lengva. Aš manau, kad reikia išsiaiškinti, ką reikia daryti būtent dabar. Ir tie mūsų tikslai yra, yra labai reikalingi. Jei apie tai pamiršime, tuomet e, ta situacija pasidarys tikrai katastrofiška visiškai aišku, kad mūsų pramonė turi būti konkurencinga ir kartu mes turime mažinti CO2 išmetimus pagal Kyoto protokolą. Jei šių dviejų tikslų derinti nėra įmanoma, jei mes manysime, kad tie tikslai prieštarauja vienas kitam, tuomet mes atsidursime aklavietėje. Iššūkiai yra tokie, kokie jie yra ir mes turime da, uh, surasti būdų su jais tvarkytis. Reikia atsisakyti požiūrių, kuris yra pagrįstas vien kokybę. Reikia remtis ir skaičiais, ir būtinybę užtikrinti tinkamą politikos kokybę. Tik tai taip mes galėsime suformuoti protingą požiūrį Aš nežinau, ar galima būtų dabar jau nuspręsti, ką reikėtų daryti, kad padidėtų leidimo kaina, kad būtų padėta daug CO2, daug CO2 išmetančioms įmonėms. Reikia gerai į viską įsigilinti. Bet aš manau, kad kad iš atel prekybos gautas lėšas reikėtų panaudoti mokslo tyrimams. Manau, kad tai yra puikus pasiūlymas. Toliau. Kas tai jo nėra. Daug, kas, daug ką jau kolegos pasakė ir vargu ar galima būtų dabar dar ką nors pridurti. Man atrodo, kad Antonijo Tajanė pasiūlymas yra pasiūlymas, kuriame yra atspindėta daugybė šiame komitete nekartą įsakytų minčių. Mes reguliariai kalbame apie tai, kad mums reikia stiprinti savo pramonę ir e, ponas Tajanė apie tai kalbėjo. Kartu mes e, kalbėjome ir apie tokį tradicinį požiūrį į visas šias problemas. Tai aš kalbu apie Envi komiteto požiūrį ir apie pasiūlymus atidėti aukcionų pardavimo, leidimų pardavimo aukcione. Daug kas priklauso nuo to, kam skirsime daugiau dėmesio, kai bandysime suderinti mūsų dviejų, dviejų Envi ir Itri komitetų nuomonę. O mes stengiamės apginti savo poziciją. Ir aš manau, kad mūsų komitetas visiškai teisingai elgesi. Ir tai yra akivaizdu iš pakeitimų. Taigi, man atrodo, kad mūsų pasiūlymas e, iš esmės atitinka mūsų komiteto poziciją, kurią mes jau esame nekartą išsakę. Taip, iš tikrųjų, mes prisimam visą atsakomybę už savo poziciją. Dėkoju Jums, e, ponė Pilar Kastilio nėra. Pone Tajani, gal jūs dabar galėtumėte apibendrinti vykusią diskusiją ir kaip mūsų pranešėjas, gal dar norėtumėte ką nors pridurti? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė. Aš manau, kad mes iš esmės sutarėme. Bet be abejo, Be abejo, sprendžiant iš to, kiek kolegų norėjo pasisakyti šiuo klausimu, akivaizdu, kad jis yra nepaprastai svarbus. Kaip ir sakė ponas Blankė Lopes, darbo tvarkaraštis yra labai svarbus. Mes turime pradėti dirbti jau dabar. Nesvarbu, kokia gili būtų krizė, reikia imtis veiksmų dabar. Mes matėme, kad Austrijos, JAV bedrovės imasi tam tikrų veiksmų ir, ir yra įmonių, kurios iš tikrųjų nori investuoti kitur pasaulyje. Pažvelkite, pavyzdžiui, į tą krizę, kurią bando veikti šiuo metu plieno sektorius. Ir čia aš iš esmės pakartosiu tą, ką sakė kolegos 15, pavyzdžiui, pakeitime. Manau, kad mes turime pasiruošti tam, kas gali įvykti, turime numatyti, kas įvyks ateityje. Tai Ir atitinkamai turime koreguoti savo mąstymą ir savo požiūrį. Man atrodo, kad kolegos gerai suprato, kam yra skirtas šis pasiūlymas. Taip, mes norime labai rimtai užkirsti kelią klimato kaitai, bet kartu mes nenorime, kad pramonė užgultų dar didesnė našta. Aukštas energijos kainos ir taip jau uh, trūkdo pramonį dirbti. Toliau, septintas pakeitimas. Tenai buvo prirašytas žodelis net grinasis. Nes komisijos pasiūlyme nelabai aiškiai čia e, išdėstytos yra e, išdėstyta formuluota. Ir jeigu aš gerai supratau, apie ką kalbėjo kolegos, apie leidimus, Ir čia be abejo aš negaliu pamiršti e, savo darbo per pasaruosius e, penkerius metus. E, pramonė, aviacija. Nepamirškime konkurencijos, labai nuožmios konkurencijos kai kuriuose sektoriuose. Ir aviacijos sektoriuje, pavyzdžiui, veikia labai daug ne ES bendrovių. Ir mes stengiamės padidinti Europos oro bendrovių konkurencingumą. Dėkuoju kolegoms už supratingumą. Kai aš kalbėjau apie tai, kad iš ETL priekybos gautas lėšas reikėtų investuoti į mokslo tyrimus, aš norėjau tiesiog pasakyti, kad būtų neprotinga tiesiog naudoti tas lėšas e, biudžetos keliems lopyti. Ne, aš manau, kad mes turime reinvestuoti ta, e, visus tuos pinigus. Esu dirbęs komisijoje ir puikiai prisimenu, kai žmonės dar visai nesiniai kalbėjo apie trečiąją e, pramoninę revoliuciją. Apie tos laikus, kai mūsų pramonė bus labai švari. Tada buvo pradėta kalbėti apie tai, kad reikia investuoti į e, pramonę. Ir programa Horizontas 2020 e, ir yra skirta tiems dalykams e, - inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Kai aš dirbau komisijoje, aš to ir siekiau. Mano pozicija buvo aiški ir aš nenoriu jos keisti. Taip, iš tikrųjų, mes turime bendrovių ir tam tikrų sektorių, kurie suvartoja nepaprastai daug energijos, pavyzdžiui, cemento gamyba. Manau, kad reikia nustatyti tokius tikslus, kurie padėtų mums ir plėtoti tas bendrovės, ir rūpintis klimato kaita, nes reikia rūpintis ir savo pramonį, nes kitaip visas bendrovės pasitrauks į ūsienį. Prašau, dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, po tokios labai turningos diskusijos. Ir aš noriu uh, pritarti tiems, kas sakė, kad iš tikrųjų ši diskusija vyksta labai įdomiame politinėme kontekste. Spalio mėnesį įvyks, įvyko taryba, kurioje buvo parengtos labai svarbios išvados, Bet to žinome, kad JAV ir Kinija dabar prisėmė įsipareigojimų e, klimato kaitos e, srityje ir mes esame pasiruošę ir toliau rodyti pavyzdį e, šioje labai svarbioje politikos srityje. Pane Pirinka, norėčiau pasidalinti dviem pastabomis. Pirmiausia, aš norėčiau trumpai pakalbėti apie šio pasiūlymo tikslus, nes tai gali būti naudinga. Rinkos stabilumo e, e, e, rezervas yra skirtas tam, kad mes sugebėtume įspręsti didžiulio pertekliaus problemą ir mes norime, kad ateityje visa sistema būtų atsparesnė. Taigi, iš esmės, ši priemonė yra skirt, orientuota į ateitį. Be to, mes tikimės, kad taip mes galėsime taip pat sustiprinti pasitikėjimą ATL prekybos sistema ir apskritai visa CO2 rinka. Apie tai jau buvo kalbėta šiandien. Taigi, jeigu sprendimas bus priimtas e, greitai, mes sugebėsime neprarasti labai svarbios e, progos e, progos padėti įmonėms mažinti savo sąnaudas ir taip pat didinti investicijas į mažai CO2 išskrinčias technologijas ir inovacijas. Ir Dar vienas dalykas, aš noriu labai aiškiai jį pakartoti, nors jis jau buvo paminėtas šiandien. Šis komitetas kalbėjo apie tai, kad jisai nori turėti lankščią priemonę tam, kad galima būtų uh, reaguoti į perteklių uh, rinkoje, uh, ypač tome, arba kai susidaro uh, ATL deficitas. Uh, Taigi, nepamirškime ir to. Ir mano antroji pastaba yra susijusi su konkurencingumu. Mes e, iš tikrųjų norime turėti labai konkurencingą pramonę Europoje. Šis mechanizmas padės mums laisv. E, Atel yra skiriami e, valstybėse narėse ir dabar galiojanti sistema bus taikoma iki šio dešimtmečio pabaigos. Tai yra labai svarbu. Ir mes manome, kad Europa viską padarė teisingai, kai ji nustatė uh, konkrečius uh, kriterijus ir uh, priemonės skirtas apsaugoti nuo anglės nutekėjimo į kitas šalis. Ir uh, apie tai buvo kalbėta spalio vadovų taryboje ir šiandien kolegos taip pat tai minėjo. O da, e, toliau aš norėčiau pakomentuoti kai kuriuos pakeitimus. Kaip uh, uh, sakė jau uh, uh, komisijos narė, NV komitete, mes rengdami pasiūlymą be abejo išvelgsime į spalio Europos vadovų tarybos išvadas ir jūs taip pat Pačioje darbo pradžioje sakėte, tai yra jūsų pranešėjas, sakė, kad reikia nepamiršti ir anglės nutekėjimo reiškinio. Ir komisija be abejo atsižvelgs jūsų nugastavimą, rengdama naują dokumentą per peržiūrą. Be to, buvo paminėti ir keli kiti pakeitimai, pavyzdžiui, šios, šio mechanizmo ankstesnės e, taikymas ir uh, ATL pardavimo atidėjimas. Aš noriu tiesiog pakartoti tą, ką sakė, kad, ką sakė ponas Kanietė, įtrė ir tai. Uh, dauguma balsų jau ir sakė savo nuomonę ir komisija ją atsižvelgs. Ir tre, paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, tai yra darbo grafikas. Mes manome, kad būtų gerai, jeigu mes galėtume pakankamai greitai priimti šį, kad šis pasiūlymas būtų pri, pakankamai greitai priimtas. Ir mes norėtume, kad kad bendradarbiavant su Europos parlamentu ir taryba mes galėtume pradėti jį ta, taikyti. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, Komisijos narys e, jau sakė, kad kai baigsis ši diskusija, komisija pateiks pasiūlymą dėl ATL prekybos sistemos peržiūros. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, ypač jei norime, kad pramonė žinotų, kas jos laukia ateityje, nes tame pasiūlyme mes išdėstysime, kokių pokyčių galima tikėtis e, iki 2030 metų. Dėkoju. Kaip kolegos jau ir sakėt, panašu, kad e, didžioji dauguma jūsų pritarė mūsų pranešė nuomoniai. Bet aš manau, kad mes, e, mūsų komitetas, e, turi būti pasiruošęs aptarti šią poziciją su aplinkosaugos komiteto nariais, nes jų nuomonė yra kitokia. Aš manau, kad mes turime ruoštis tokiai diskusijai, nes ji nebus lengva, kaip visada. Džiaugiuosi, kad pas mus atvyko Ivo Belet, jis dirba NV komitete, jis, esu dėkingas jam už tai, kad jisai atvyko. Na kągi, kolega, jūs girdėjote visas mūsų pastabas, supratote, matyt, ko mes tikimės. Ir ko gero, bent nuotaikos vyraujančios aplinkosaugos komitete yra šiek tiek kitokas, bet mes turėsime siekti kompromiso. Bet bent jau mūsų komitete dauguma narių remia pono Tajanį parengtą dokumentą. Jeigu, Ivon, tu nori kažką pasakyti, prašau. Dėkuoju. Taip, taip, tai yra mokslinio tyrimų ir pramonės komitetas. Dėkoju, tiesiog nu, vienos nu, minutės noriu dėkoju Jums už tai, kad sutikite man žodį. Iš tikrųjų, mes jau dešimt metų kartu dirbame šiame komitete ir aš puikiai žinau, kaip dirba šis komitetas, matau daug pažįstamų veidų ir šią kadenciją aš dirbu NV komitete, kuriame netrukus pristatysiu savo pranešimą. Uh, Šiandien mes svarstame Antonijo parengtą dokumentą ir iš esmės mes visi suprantame, kad dabartinę sistemą reikia taisyti. Iš esmės dėl to mes visi sutarėme. Gal nesutarėme dėl to, kada reikėtų pradėti taikyti tą naujai, naujai siūlomą e, mechanizmą. ATL pardavimo aukcione atidėjimas, aš manau, kad mums jo reikia, tik reikia gal kalbėti apie tai, kada ir kaip reikėtų tą priemonę taikyti. Rinkos stabilumo rezervas. Komisijos atstovai jau sakė, kad rinkos stabilumo rezervas nėra tas pats, kas ATL prekybos aukcione atidėjimas. Tas atidėjimas buvo toks vienkartinis žingsnis, kuris buvo reikalingas tam, kad galėtume išgelbėti CO2 išmetimų rinką. Uh, ES parėmė e, aukcionų e, atidėjimą, labai aiškiai nurodžius komisijai pateikti labai aišku pasiūlymą dėl struktūrinės reformos. Ir ponė pirmininkė, mes to ir norime. Mes norime rinkos e, normomis pagrystos reformos. Mes norime taip, kad rinka galėtų persitvarkyti. Ir dėl to mes visi suturime. Šiandien išgirdau daug konstruktyvių pasiūlymų ir mes e, esame nusiteikę siekti kompromiso su jumis. Mes norime, kad komisijos pasiūlymui dėl reformos e, pritartų kuo daugiau parlamentarų narių. Ir komisijos narys ponas Kanietė e, praeitą savaitę mums sakė, kad jisai stengsis iki vasario mėnesio ir iki kovo e, susitarti, nes mes norime, kad šis dokumentas būtų patvirtintas ir taryboje, ir parlamente kuo skubiau. Laim. Dėkoju Jums už pastabas. Dabar dėl terminų pakeitimams pateikti. Lapkričio 24 diena, viena savaitė. Iki 12 valandos dienos galite pateikti pasiūlymus pakeitimams. Taigi, po savaitės jau nebegrėsite pateikti pakeitimų. Visiems norėjau padėkoti, dėkoju pranešėjai ačiū šešėliniams pranešėjams ir kolegai iš kito komiteto. O dabar kitas darbo tvarkės punktas, septintasis. Kosme, įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa. Europos komisija pristatys įgyvendinimo padėtį ir mes su mumis turime kolegę ponę Rafaelį. Ji pristatys šios programos įgyvendinimą. Kaip žinote, programa buvo patvirtinta 2013 metų pabaigoje ir pagrindinis programos tikslas yra išspręsti e, mažųjų įmonių paskolų gavimo problemą. Šimtas tūkstančių E, įmonių iš labai panašios programos gavo paskolas. Per praeitus septynerius metus, o dabar turime naująją programą ir turime valandą laiko, šiek tiek gal vėluojame, bet gal spėsime. Taigi, visų pirma, kviečiu kolegę pristatyti padėtį ir 10 minučių galiu jums suteikti. Dėkoju pirmininkę, ačiū už šią galimybę pristatyti programos kosime pagrindinius tikslus ir įgyvendinimą. Kaip buvo minėta, tai yra mažas vidutinės įmonės skat... jų konkurencingumas skatinanti programa. Tai yra vienas iš pagrindinių instrumentų remti MLI Europoje. Ir visų pirma, pradėsiu nuo trumpo pristatymo ir paminėsiu pagrindinės problemas, su kuriomis susidurėme įgyvendindami kosminę programą. Tarp 70-88 e, įmonių susiturė su administracinėmis kliūtimis – norėdamos nuspręsti, ar reikėtų pradėti tarptautinę priekybą. Taigi yra daug nereikalingų administracinių kliūčių, dėl kurių mažos ir vidutinės įmonės nusprendžia nevykdyti tarptautinės veiklos. Taigi būtina yra sumažinti ir vengti administracinių rib, mažas ir vidinės įmonės ribojančias kliuč, ribojančių kliučių. Dar vienas dalykas. Reikėtų skatinti konkurencingumą. Pagal 12 metų eurobarometrą tik 37 Europo, procentų Europos gyventojų norėtų būti patys savo darbdaviai, o JAV 51 procentas, Kinijoje 56 procentai visuomenės norėtų tą daryti. Paskolos e, sumažėjo 40 procentų nuo Lehman brolių krizės. Taigi mes matome eurozonoje labai ženklų mažėjimą e, paskolų teikiamų malai. Ir būtent tai yra mūsų didžiausias rūpestis. Ir MVI, ypač Kipre, Graikijoje ir Slovenijoje, MVI būtent tose šalyse tų paskolų stygius kelia daugiausiai iššūkio. taip pat svarbu paminėti, kad tas faktas, e, kad kompanijos neveikia tarptautinių lygių, labai jas įtakoja. Kol kas tik 25 procentai MVI eksportuoja arba eksportavo per pastaruosius trejata metų ir tik 13 ES MVI eksportavo už Europos, eksportuoja pastovi už Europos Sąjungos ribų ir tik 2 procentai investavo uh, kažkur kitur nei savo šalyje. Taigi kokie pagrindiniai kosme programos tikslai? Tai yra remti MVI ir padėti susidoroti su iššūkiais, kuriuos aš ką tik paminėjau. Kosme yra pirmoji tokia programa skirta būtent vien MVI ir skatinanti jų augimą, konkurencingumą, remiamasi e, vietos finansiniais tarpininkais ir verslo paramos organizacijomis tokiamis kaip bankai, e, įvairiausios organizacijos, kurios mm, atlieka tą tarpininkų vaidmenį ir yra numatytas 2,3 milijardų eurų biudžetas 14-20 metais. E, programa vykdoma kas metus, tokia kasmetinė programa visiems šiems metams. Ir pirmiesiams metams numatyti 246 milijonai. 20 procentų viso biudžeto yra skirta būtent gerinti prieigą prie rinkos. 2014 metais tai jam skirta 61 milijonas eurų. Reikia padidinti MVI prieigą prie platesnės rinkos už ES ribų. Ir mūsų pagrindinis, pagrindinė programa yra Europos įmonių tinklas. Mes jį finansuojame. Jis buvo pradėtas vykdant praeitą programą. Ir matėme, kad tikrai buvo sukurta nemažai pridėtinės vertės MVI, nes galima kreiptis į tą vieną organizaciją, Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, kad buvo dirbta su Maroku, Tunisu, Egiptu, Izraeliu ir buvo suteikta parama 600 verslo įmonių iš 52 valstybių. Taip pat yra teigiamos skatinamas MVI dalyvavimas ir kitose ES programose, pavyzdžiui, Horizontas 2020. Tikiama parama MVI, kad jų pariškos būtų patvirtintos. Vasario mėnesį šių metų buvo pateikta ta Europos įmonių tinklų įgyvendimo idėja, parengta konkreti strategija ateičiai. Mes sulaukėme daug pasiūlymų iš 600, daugiau nei 600 įmonių. Tikiuosi, kad sausio mėnesį patvirtinsime uh, tas įmonės, kurioms bus suteiktas finansavimas ir po to jau žiūrėsime, kiek galėsime padėti kitoms MVI, paaiškas teikiusioms MVI. Taip pat dirbame ir e, o, internetinėje erdvėje ir visiems turbūt gerai žinomas yra Europos verslo portalas. Ir kaip žinote, Kinija, Latino Amerika ir Pietryčių Azija – turi tokius, tokias panašias svetainės, kurios teikia paslaugas įmonėms asmeniškai internete pateikiama mokymų medžiaga ir patarimai. Taigi mes taip pat uh, stengiamės kurti IPR paslaugas teikiančių centrų tinklą internete. Ir taip mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis pagalbos su klausimais. Buvo paskelbtas konkursas ir pasiūlymai dabar yra vertinami ir e, pradės veikti e, portalas 1-2015 metų ketvirtį. 11 procentų kosminio biudžeto yra skirta gerinti verslo sąlygas. Ir čia mes finansuojame įvairiausius e, veiksmus, įvairiausias programas ir keletą tokių galiu paminėti. Mes teikiame pagalbą komisijos sprendimų įgyvendinimui. Finansuojame tokius veiksmus, pavyzdžiui, susijusius su aukšto lygio grupe, Stoiber Group, pavyzdžiui. Taip pat skatiname e, keitimąsi gerąją praktiką tarp politikos, e, politinius sprendimus priimančių asmenų. Taip pat skatiname konkrečių e, centrų konkurencingumo didinimą. Ir mes turime keletą skirtingų galimybių, e, remiame įvairias į organizacijas apsijungusias įmonės, taip vadinamus klasterius. Galiu paminėti e, specialią klasterių programą 2014 metais. Taip pat turizmo sektorius. 2014 metais buvo galima teikti paraiškas tam, kad būtų supaprastintas turizmų judėjimas, turistų judėjimas Europoje. Taip pat siekiama paskatinti Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą ir skatinti e, turizmo paslaugų ir produktų pasiūlos diversifikavimą. 2,5 procento kosmo programos yra skirta verslumo vykdy e, skatinimui. Ir pati žymiausia, pati garsiausia mūsų programa, žinoma, yra Erasmusas e, verslininkams. Ir čia mes skatome jaunųjų verslininkų judumą, e, skatiname jų verslumą, dalinimasi įgūdžiais, žiniomis ir stengiamės jų, e, skatinti jų e, įmonių valdymo įgūdžius. 14 metais vyko septintasis Erasmuso ciklas ir prasidės naujasis ciklas 15 metų vasario 1 dieną, trūks 24 mėnesius. Mes tikimės iki 17 metų sausio mėnesio pasiekti 1000 300 atvejų, tai yra tiek tikimės, kad vadovų mm, pasisems patirties, gavome paraiškas iš 2000 norinčiųjų. Ir e, visas kita, visa kita biudžeto dalis, tai yra 60 procentų kosme, yra skirto, skirta būtent pagerinti MVI prieigą prie finansavimo. Kolegiai suteiksiu žodį. Mes matėme, kad MVI po finansinės krizės labai sunku pasidarė gauti prieigą prie paskolų ir mes norime suteikti paskolas būtent toms MVI, kurios iš jokių kitų šaltinių e, finansavimo gauti negali. Taigi mes teikiame pagalbą toms rizikingoms MVI arba toms MVI, kurios, e, kurioms bankai atsuko nugarą. Mes planuojame paremti daugiau nei 350 tūkstančių MVI ir tam skirti 25 milijardus eurų. Tai bus padaryta taikant dvi priemonės – paskolų garantijų e, priemonė ir augimo priemonė. Šiandien girdėjote apie Horizonto 2020 pristatymą ir Horizontas 2020 taip pat prisideda prie šių dviejų priemonių, kurias minėjau. Taigi, mažos ir vidutinės įmonės turi daug galimybių ir gali pretenduoti į didesnę ar mažesnę paskolą. Mes tikrai stengiamės paskatinti tas įmonės, kurios anksčiau negalėjo gauti paskolų, aplikuoti, nes tokia galimybė yra. rizikuojame į kapitalo fondus Europoje. ir atsižvelgėjame į horizontą 2020. Kaip galima aplikuoti? Visų pirma, komisija finansinės priemonės uh, programos įgyvendinimą sukoncentravo Europos investicijos fonde e, Luksemburge, Luksemburge nes jis Europos investicinis fondas jau turi patirtį šioje srityje ir rūpjūčio pradžioje buvo paskelbtas paraiškų teikimas ir paraiškas bus galima teikti iki 20 metų rugsėjo mėnesio. Visos MLI bet kuriuo metu gali kreiptis ir teikti paraiškas. Bet tikrai skatiname aplikuoti kaip galima greičiau, nes kas pirmesnis, tas turi daugiau tikimybės, kad paraiška bus greičiau patvirtinta. Taigi, mes laukiame kol kas pareiškų, kol kas jokių susitarimų nebuvo parašyta. EIF mus informavo, kad susidomėjimas yra labai nemažas. Jau nemažai buvo patvirtinta paraiškų. Iš finansinių tarpininkų pusės bet žinome, kad kol kas dar yra tik toje parengiamoje fazėje. Taigi, kai bus pasirašyti susitarimai su finansiniais tarpininkais, tuomet kyla klausimas, kaip mes informuosime MVI. Ir komisija sukūrė naują internetinę svetainę, čia matote jos, kaip jie atrodo ir įmonės gali naudotis šią svetainę ir ne tik MVI, bet ir didesnės įmonės. Ir čia paspaudę ant mm, konkrečios šalies žemėlapio galite pamatyti, kokią paslaugą galima, kokią paslaugą galima gauti, kur reikėtų kreiptis ir ar įmanoma gauti finansavimą iš es. Be šių finansinių instrumentų, šio finansinio instrumento, kurį gyvendins Europos investicinis fondas, Taip pat turime ir ESMA agentūrą, tai yra MVI agentūra. Buvo nuspręsta ir buvo patvirtinta, kad tokia agentūra bus įkurta. Dėkoju, sako pirmininkas, ačiū abiems kolegams už visus patiktus paaiškinimus. Šties buvo labai įdomu klausytis. Ačiū už visus jūsų pastebėjimus. Dabar suteiksiu žodį Lopes Bermėjo. Labadiena. Ačiū. Mes pritarėme komisijos e, norui paremti mažas ir vidutinės įmonės, tačiau aš norėčiau e, atsižvelgti į keletą sąlygų. Pirmiausia, iniciatyvai yra ribotos skirtos lėšos. 2000 e, Taryba yra pasakusi, kad e, dar yra e, neaiškiai apibriešti prioritetai. Be mūsų pagalbos mažos ir vidutinės įmonės neišgyvens, nes joms tiesiog neužteks e, pardavimų. Mes turime ištirti padėtį, turime būti pakankamai dosnus ir atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių poreikius. Tos įmonės yra labai mažos ir be pagalbos jos nieko negali padaryti. Horizonto 2020 programos nepakanka. Mažas vidutinės įmonės susiduria su labai specifinėmis problemomis. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, negali e, rasti e, dera, deramų finansavimo šaltinių importui. Todėl reikia e, gerų pasiūlymų, turime padėti e, įmonėms, mažoms įmonėms gauti kreditų, joms reikia kapitalo prieigos prie kapitalo. Ir kartais vietos bankams taip pat yra sunku padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, ogi vietos bankai yra tokie svarbus. Reikia atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių specifiką ir stengtis joms padėti. Galų gale yra labai daug skirtingų tikslų. Aš pats remiu uh, laisvais, aš pati remiu laisvai samdomą darbą. Reikėtų būti labai atsargiems, nes kartais laisvai samdomų darbuotojų apibrėžimas yra e, netinkamai apibri, nustatomas ir yra sukūriamas nedariamos sąlygos tiems žmonėms dirbti. Reikia o, pradėti ginčytis su neoliberalistais. Mumsgi netrūksta verslininkų, mums reikia darbo. E, ir tai turi būti prioritetas komisijai. Ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už komisijos dokumento pristatymą. Be abejo, tai yra labai svarbi tema. Sutelkti dėmesį reikia į tuos subjektus, objektus, kurie gali nešti realios augimo uh, realių augimo galimybių ir e, jos slypi nestambiausiose bendrovėse mažose ir vidutinėse įmonėse. E, matome, kad kai kurios mažos ir vidutinės įmonės yra pačios nenusiteikusios prekiauti už savo valstybės narės ribų arba net už ES ribų. Europos komisija yra susidūrusi pati su nemažai sunkumu dirbdama su mažom ir vidutinėm įmonėm. Kaip mes uh, išspręsime tokias problemas. Yra e, manoma, kad egzistuoja administracinių sunkumų, bet kaip e, galime išjudinti mažas ir vidutinės įmonės, kad jos prekiautų ne tik savo valstybę, bet ir už jos ribų. Antra, kalbėjome apie biurokratinės naštos, administracinės naštos mažinimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš e, norėčiau paprašyti, ar galėtumėt pasakyti, ką jūs turite galvoje konkrečiai? Kokios yra tos sritys? Kaip galima išvengti sunkumų? Kaip jų atsikratyti? Jūs e, e, paminėjote labai bendrai, bet jeigu pradedi žvelgti į detalės, tai padėtis netokiau paprasta. Galiausiai man patiko, kad jūs paminėjote prekybos rūmus. Jeigu norite e, sukurti e, paskleisti informaciją apie kozmę programą ir padėti daugiau mažų ir vidutinių įmonių, turite pasitelkti prekybos rūmus daugelįje vietų. Nes prekybos rūmai daugelįje valstybių yra gana aktyvus ir jie gali tarnauti kaip jungiamoji grandis tarp įmonių, e, naujai įsisteigusių verslo įmonių ir e, mūsų siekių. Taigi, kokiu ryšiu palaikote su priekybos rūmais ir kaip ketinate juos aktyviau įtraukti. Nes e, manau, kad tai yra priekybos rūmų reikalas. Ačiū, ačiū už pastabas, ačiū už klausimą. Jeigu jūs dėko prieš, ponios paprašyčiau atsakyti. Good. On the first question, what we... Pirmasis klausimas. Kur mes iš tiesų galime atnešti papildomos vertės mažoms ir vidutinėms įmonėms? Aš kaip jau sakiau, galimybė naudotis į mūsų programas yra naudinga. Dažnai stambiosios bendrovės žino, kaip e, gauti paramą nes e, administracinė sistema ne visiems yra aiški. Aš noriu dar kartą pakartoti. Kozme programa yra skirta tik tai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Įmonė, kuri nėra traktuojama kaip maža ir vidutinė, negali pretenduoti į paramą. E, taigi Kosme nori sukurti tam tikrą paskolų e, portfelį, kad paremtų e, verslo operacijas. Ir įmonės, kurios nepriklauso mažų ir vidutinių kategorijai, negalės prašyti tokios paramos. Todėl mes labai aiškiai tinkamumo kriterijuose pasakome, kad tik mažos ir vidutinės įmonės gali būti remiamos. Lygiai tą patį galėčiau pasakyti apie kapitalo priemonę, augimui. Ji irgi skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios dar tik plečiasi, kurios dar tik steigėsi. E, parama bus teikiama toms MVI, kurios atlieka pirmasis investicijas, kurios e, taiko lėšas iš savo rizikos kapitalo. Jeigu ta įmonė tampa stambesnė, ji galės toliau būti finansuojama iš to fondo, bet e, pirmiausia, pašarma bus telkiama tiems, kurie atlieka pirmasis investicijas. In, uh, in we... Uh, Ką mes iš tiesų darome, kad paremtume įmonės ir mažas ir vidutinės įmonės, ypač e, e, kai kalbame apie jų įėjimą į tarptautinės rinkas pakartosiu tai, apie ką aš, kalbė, ką aš pasakiau apie Europos įmonių tinklą. Jį valdo vietos e, įvairios institucijos, įskaitant prekybos rūmus. Mes suprantame, kad reikia reaguoti į mažų ir vidutinių įmonių interesus. Vietoje dirbančios institucijos geriausiai žino jų poreikius, jų padėtį ir jos gali e, pasteikti geriausius pasiūlymus. Europos įmonių e, tinklas e, organizuoja įmonių mokymus ir suteikia informacijos įmonėms, kad jos galėtų pasirenkti investicijoms arba išėjimui už savo valstybės ribų. Europos verslo portalas, kaip ir IBR e, tarnyba, yra labai svarbi įmonių veiklos išplėtimui. Labai svarbu suprasti, kad e, tas verslo tinklas yra uh, e, užmesgas ryšių su e, įmonėmis esančiomis už ES ribų ir gali labai ženkliai padėti uh, Europos bendrovės uh, užmėgsti kontaktus su trečiųjų valstybių bendrovėmis. Turime taip pat suprasti, kad uh, pirmiausia skatindami eksportą galvojame apie kitų Europos įmonių e, sąjungos valstybių narių rinkas. E, mūsų nuomonė tai yra labai svarbu, kad įmonės galėtų užmėgsti daugiau kontaktų. Turbūt prisimenate, kad e, buvo organizuojama daug veiksmų planų, kurias organizavo buvęs mūsų komisijos narys Tajani, o po to dar buvo pasiūlyta daug papildomų priemonių pagal kosmę programą. Dėl kito e, klausimo administracinės naštos mažinimo kosme yra viena iš priemonių Europos komisijai išspręsti šį klausimą. Mes žinome, kad Kozme pirmiausia skirta yra tam, kad būtų teikiama informacija, kad būtų mažinamos administracinės kliūtis Ir mes ne tik ją šaliname, bet ir stengiamės išsiaiškinti, kur jų yra. Paskutinis klausimas, ponas Zorinio. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau uh, paritarti, kad ši programa yra labai svarbi ir ekonomiškai, ir uh, įmonių bei piliečių suartinimo prasme. Ji orientuota į tris pagrindinės veiklos rytis, tai yra bendradarbiavimą, kuris, man atrodo, yra pats svarbiausias. Reikia surasti kritinę masę, e, kad tos įmonės galėtų eksportuoti į ES rinkas. Kitas svarbus elementas yra prieiga prie finansų ir trečias svarbus elementas – E, išsiplėtimas į tarptautinės rinkas. Mano klausimas būtų toks. Galvojant apie šią Europos masto programą, ar galime ją susmulkinti iki nacionalinių programų. Aš nežinau, kas vyksta visose 28 valstybėse narėse, bet mano šalyje yra nacionalinių programų, kurios yra labai panašios į šią. Jos numato daugmaž panašias sąlygas, jų tikslai taip pat labai panašus. Taigi aš dabar norėčiau, kad ta programa būtų e, skirta pirmiausia toms įmonėms, kurios susitelkia į konsorcijumus. Tai sustiprintų Europos įmonių konkurencingumą ir tada Portugalijos, Danijos, Vokietijos įmonės dirbtų kartu per konsorciumą. Mano klausimas būtų toks, kaip e, tos programos veiks? Kaip jau sakiau, yra valstybėse narėse panašių programų. Kaip jos e, yra taikomos? Ar įmonės negavusios paramos savo, e, na, iš savo nacionalinės programos kreipsis į kosmę programą. Kaip kaip bus? Dėl papildomumo programų ir ar panašus dalykai egzistuoja skirtingose valstybėse narėse. Na, e, viskas priklauso nuo to, iš kur jūs esate. Yra valstybių, kuriuose yra E, labai plačiai naudojamos finansinės priemonės nacionalinių regionų lygmenių. Yra tokių valstybių, kuriuose paramos yra teikiama labai mažai. Akivaizdu ir iš finansų reglamento, kad pagrindinės finansinės priemonės turi viena kitą papildyti. Mes e, nekūrėme Europos programų tam, kad sutryptume nacionalinės regionės iniciatyvas. Kaip tai atrodys praktiškai? Skolos pusėje, garantijų ir kontragarantijų e, pusėje. Uh, Europos investicijos gali būti naudingos įmonėms stengiantis pateikti rinką rizikingus produktus, rizikingas paslaugas. Galbūt tos įmonės nėra niekada to anksčiau darsios ir jos turi pademonstruoti, kad e, galės patekti kitas rinkas. Mes tarsi papildome tai, kas yra daryta. Jeigu jūs esate iš valstybės, kuri yra labai aktyvi ir kurioje daug paramos yra teikiama, tai mes suprantame, kad mūsų papildomos paramos mastas yra labai ribotas. Jeigu valstybės narės nieko nepadeda, tada kosme bus labai naudinga. Iš kapitalo pusės žvelgiant, nuo pat pradžių mes sakėme, kad jeigu perėsime prie tinkamumo kriterijų ir suteikimo kriterijų, kokie e, rizikos kapitalo fondai bus remiami, e, Mes remsime pirmiausia tuos, kurie nori investuoti per sienas, nes nacionalinės regioninės programos dažniausiai yra e, skirtos konkretiems vietos regionams, o mes norime, kad būtų skatinamos investicijos užsienyje per sienas, nes taip yra padidinama įmonių, padidinamas įmonių žinomumas ir jų e, konkurencingumas. Ačiū. Ačiū už visas pasabas ir paaiškinimus. Mes visi žinome, kad ši programa labai svarbi. Tiesą sakant, mes dar tik tai pradedame kozmę programą ir tikimės 330 tūkstančių paskolų. Kiek aš žinau, per praeitą kadenciją apie 100 tūkstančių buvo suteikta. Ar gal per praeitą finansų perspektyvą. Vadinasi, e, tris kartus išauks parama. Jeigu jūs palygintumėte e, su tuo, kas buvo anksčiau, tai pamatytumėt, kad e, buvo viršytos ribos. Tas papildomus, ta papildomų savokų koncepcija yra skirta tik tai e, atskiroms paskoloms. Mes suprantame, kad konkrečiais atvejais, konkrečioms programoms reikia specifinės paramos. E, nors suprantame, kad kartais galbūt reikės daugiau finansinių išteklių ir galbūt reikės išplėsti finansinių operacijų mastą. Ačiū kolegos už paaiškinimus ir už diskusijas, labai įdomu buvo. Pažiūrėsime, kaip ta programa plėtosis ateityje. Uh, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, na ir paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas, aštuntas klausimas, įtre delegacija į devintąjį interneto valdymo forumą. Bus pristatoma informacija apie Turkijoje Stambule vykusi forumą rugsėjo 2-5 dienomis šiais metais. Bus kalbama apie pasaulinio vado aukščiausio lygio susitikimo įvykusio Tunise 2005 metais atgarsius tame Turkijos forume. Europos parlamento delegacijos vadovas ir pranešėjas tą labai svarbę temą, skaitmenės darbo atvarkės tema, bendrosios rinkos tema, buvo Pilar del Castillo. Ir aš dabar norėčiau jos paprašyti atsiskaityti tą temą, tai mums labai įdomu. Labai ačiū pirmininkė. Aš žinau, koks jau dabar laikas ir kiek valandų mes jau čia posėdžiaujame. Ir aš stengsiuosi labai trumpai apibendrinti. Galbūt galėsime kažką aptarti šiek tiek vėliau. Pabandysiu susikoncentruoti ir apžvelgti interneto valdymo forumo rezultatus Stambule. Aš manau, kad jūs žinote, bet aš norėčiau priminti, kad ir interneto valdymo formas e, buvo sukurtas e, Tunise 2005 metais, kur vyko aukščiausio lygio susitikimas internetiniais klausimais. E, Jo tikslas e, sutelkti visas suinteresuotas pusės ir įtraukti visus į dialogą apie politinės politikos klausimus susijusius su internetu ir jo tikslais. Šį kartą, kaip ir anksčiau, buvo atstovaujami Europos parlamentui, ITRE komiteto e, stoa e, atstovaujama buvo ir kont komitetui. Deja, pirmininkų suėga leidžia tik tai riboto e, dydžio delegaciją siūsti. Šį kartą mes buvome tik keturiese e, per ankstesnius porą metų irgi po tiek mūsų būdavo. Ir e, buvo du įtre atstovai, aš pati buvau, taip pat E, kaip jau išvardinau, skirtingų parlamento instancijų atstovai dalyvavo. Per šį forumą, kaip visuomet, išriškėjo tokia visa apimanti tema. Buvo sakoma, kad e, galima mikrolygmenių aptarti labai daug skirtingų temų. Pagrindinė tema per šį posėdį buvo žemynų sujungimas – stengiantis užtikrinti daugias sluoksnį interneto valdymą. Tame didelėme renginyje e, buvo aptarta daug skirtingų klausimų darbo grupėse. Tokios temos kaip interneto valdymo forumas po 2014 metų, tai yra labai aktuali tema, nes 2015 metais jungtinės tautos turės priimti sprendimą dėl interneto valdymo forumo ateities. Beveik dešimt metų dabar jau e, tas forumas egzistuoja. Bendroji visų dalyvių pozicija buvo tokia, kad reikia remti šio forumo testinumą, net ir užtikrinant forumo finansavimą, nes dabar jo trūksta. Finansavimo šaltinių yra labai nedaug. Tai buvo labai aišku. Buvo kalbama apie interneto valdysenos e, neutralumą. Diskusija tą temą vyksta jau dabar nemažai metų. Dvi skirtingos pozicijos iškilo. Buvo kalba apie suinteresuotų pusių imunitetą Buvo tikimasi, kad bus atrasta valstybių, kurios rems labiau e, tarp vyriausybinių būdų interneto valdysenai sureguliuoti ir neneto valdysenos forume buvo kalbama apie daugelio valstybių aktyvumą ir be to dar vyko diskusija apie tai, kokį vaidmenį turėtų atlikti nacionaliniai ir regioniniai interneto valdysenos formai. 2014 metais e, buvo organizuojama diskusija apie e, geriausią praktiką, juose, e, joje buvo kalbama apie skirtingų daugia valstybinių valdysenos mechanizmų sukūrimo, nepagėdami komunikacijų valdymas, paramos interneto saugumui e, institucijos sukūrimą, vietos turinio plėtros skatinimas. Lygiai taip pat buvo paliestos tokios temos kaip e, vaikų sauga internete. Aptarėm ir neutralumą žmogaus teisės. Poli politikos interneto klausimais kūrimą. Taip pat aš norėčiau Jums trumpai pasakyti, kad vyko papasakoti, kad buvo e, Europos parlamento na, tas atstovavimas konkrečiose darbo grupėse. Dalyvavome tokiuose darbo grupėse kaip internetas ir darbo vietos, atskaitomybė daugias luoksnėse valdymo sistemose, interneto valdysenos iššūkiai, kaip anksčiau minėjau, tinklo neutralumas, veiksmų planas infrastruktūros stiprinimui, interneto yra pritaikyta e, autorinių teisių darbo atvarkiai. Mums tos temas pasirodė labai svarbios ir artimiausiais mėnesiais jos labai iškils, nes aš esu tikra, kad šiame parlamente apie sės bus dažnai kalbama. Duomenų skelbimas, duomenų amžių ir panašiai. Be to, Vyko labai daug dvišalių susitikimų, kurie buvo organizuoti iš anksto. Sustikome su skirtingais pilietinės visuomenės organizacijų, verslo pasaulio, e, valstybės administracijos atstovų, skirtingų valstybių atstovų. Sustikome su UNESCO, kalbėjome apie žurnalistų saugumą internete, kalbėjome apie skirtingas organizaciją susijusią su vaiko apsauga internete. Taip pat vyko susitikimas su Junktinio Amerikos valstijų delegacija, per kurį JAV delegacija patvirtino, kad e, daugias luoksis interneto valdymas yra jiems labai priimtinas ir tai yra jų prioritetas sustikome su nacionaliniais parlamentarais ir vyriausybės atstovės iš skirtingų valstybių narių. Dar e, galėčiau paminėti, kad visų jų nekartosiu, kad įvyko susitikimas su ikon. Kaip žinote, ikon yra atsakingas už interneto e, kodų paskirstimą. Jis dabar išgyvena pereinamai laikotarpį. Jis yra pasirašęs sutartį su Junktinio Amerikos valstijų e, vyriausybė ir dabar nori tapti visiškai nepriklausomas. Tas procesas dar tęsiasi ir ta tema yra viena iš aktualiausių internetinėme pasaulyje šiandien. Uh, Vyko dar vienas labai įdomus susitikimas, kuriame Ajana, priklausanti nuo ICON veiklos, e, pasisakė. Ajana taip pat yra atsakinga už pavadinimų formavimą ir paskirstimą. Veikdama norėčiau pasakyti, kad mes kartu parisidėjome prie bendrojo pareiškimo, e, kurį paskelbė interneto valdymo forume. Bendras pareiškimas buvo pasirašytas e, vicepirmininkės Nelly Cruz ir kitų Europos parlamento narių. Jame labiausiai buvo pabrėžiama, kad galimybė naudotis internetu yra gyvybiškai svarbi pagrindinės laisvės ir ekonomikos raidai užtikrinti. Tolesnė laisvo ir nepriklausomo interneto naudojimosi galimybė nulėmė nepriklausomą valdyseną. E, turi būti užtikrintas pasitikėjimas interneto valdysena, ta sistema turi būti skaidresnė, atskaitomingesnė ir visą apimanti. Ir galiausiai, kaip pirmininkas sakė, mes buvome Stambule ir Todėl uh, turėjome aptarti vyriausybės veiksmus, kai buvo bandoma įvesti žiniasklaidai cenzūrą. Todėl mes dar kartą pareiškėme, kad pagrindinių laisvių apribojimai, kad ir kokie jie būtų, yra mums nepriimtini. Tiek aš trumpai turėjau pristatyti. Nepasiant to, kad ilgai kalbėjau, iš tikrųjų labai trumpas tas pristatymas buvo. Dėkuoju Jums už Jūsų ataskaitą, dėkuoju už tai, kad dalyvavote tuose posėdžiuose ir dėkuoju už tai, kad Jūs taip pat galvojate ir apie mūsų ateitį. Ar pane Ferhojas norėtų ką nors pridurti? Taip. Dėkuoju, man atrodo, kad Pilar Kastilio paminėjo jau visus pačius svarbiausius dalykus. Pats svarbiausias klausimas, kuris buvo svarstumas forume, tai buvo paties forumo ateitis. Apie tai kalbame jau porą trejata metų, nes tam tikros šalis nori, kad būtų uh, formas pakeistas tarp vyriausybinių požiūrių. Mes manome, kad forumas veikia pakankamai gerai, nes jeigu pažvelgsime į dalyvių sąrašą, pamatysime, kad uh, užtikrintas yra e, gerai subalansuotas dalyvavimas. Uh, šioje institucijoje ir gausiai dalyvauja nevyriausybinės organizacijos ir atstovaujama įvairioms kitoms institucijoms. Aš manau, kad ES turėtų ir ateityje remti tokias platformas, kuriuose dalyvauja labai daug e, suinteresuotų šalių. Ir mes dėl to išsakėme labai aiškę poziciją. Kalbėjome apie tai, kad e, reikia stengtis e, užtikrinti, kad kad būtų taip pat esamos diskusijos ir jungtinėse tautose, kad ir tenai būtų atsižvelgta į interneto valdymo formą. Dar vienas dalykas kartu su komisija ir Europos taryba galvojama apie Euridik. Tai būtų Europos institucija ir mes manome, Manome, kad e, tai padėtų mums atsižvelgti nacionalinių interneto platformų, e, tarptautinis interneto, tarptautinio interneto forumo e, pageidavimai. Nes kai kalbame su kolegomis iš kitų žemynų, matome, kad mūsų požiūris labai skiriasi. Mūsų požiūrė labai skiriasi skiriasi išsivyščiusių ir besivystančių šalių požiūris. Ir aš manau, kad turime gerai pasiruošti kitiems metams. Ir aš dirbu kultūros komitete ir man labai rūpi žmogaus teisės, vaiko teisės, žurnalistų žodžio laisvė. Ir aš manau, kad visi šie klausimai yra labai svarbus ir jie yra aptarinėjami forumo kontekste ir aš manau, kad ateityje e, į šį forumą reikėtų nusiųsti dviejų žmonių delegaciją, nes kultūros komitetas labai gerai suprato, kad tas formas yra puikia platforma įsamioms diskusijoms e, apie šios e, aktualius klausimus. Ir kartu su Pilar mes taip pat svarstėme, kokį vaidmenį galėtų vaidinti Europos Sąjunga ypač perėjimo procese ir kaip galėtų taip pat atrodyti atskaitomybės modelis, nes jis yra svarbus. Ypač tuomet, kai kalbame apie domėnų klausimus arba interneto struktūros klausimus. Pavyzdžiui, mes pa, pa, pastebėjome, kad Europoje buvo daug kalbama apie da, taškas wine arba taškas vino da, domenų, domenus ir čia iš tikrųjų galima kalbėti, nes tai gali padėti mums apsaugoti mūsų paveldą ir mes norime kad e, būtų užtikrintas neutralumas, kad ne viskas būtų pririšta prie JAV. Aš manau, kad mes e, daug dirbome intensyviai ir per pastarį dešimtmetį šio forumo svarba e, tikrai išaugo. Mes pradėjome nuo labai tokių vaikiškų praktiškai diskusijų, o dabar taikomas tikrai jau labai brandus požiūris. Ponas Rūbik, ačiū, ponė pirmininkė. Aš dalyvavau kaip mokslinio technologinių da, galimybių vertinimo komiteto narys. O tokiuose forumuose dalyvauti visuomet yra labai įdomu, dėl to, kad tenai kalbama apie ateitį. Ir be abejo, tarptautinėme interneto valdymo forume Yra daug tarptautinių institucijų ir e, ieškoma konsensuso ir tai yra puikia platforma tokiems konsensusams surasti. Bet nepamirškime, kad yra dar ir ITU ir e, mūsų teisės aktai. Ir todėl mes turime atidžiai pasverti, kas už ką yra atsakingas, koks forumas kuo užsieima. Us, e, kas e, turimtis vadovaujama vaidmens vienokių ir kitokių klausimų. Ir aš manau, kad e, interneto valdymo forumas turėtų pirmiausia turėtų būti skirtas interneto valdymui. Mes galime rodyti pavyzdį kitiems e, teisėkuros srityje ir standartų nustatymo klausimais. Be to reikėtų pagalvoti ir apie techninius teisės aktus, pavyzdžiui, kokiu techniniu standartu mes e, e, sieksime, kaip ir su GSM, pavyzdžiui, mes sugebėjome ir sukurti naują rinką ir ją tinkamai suderinti. Ir taip pat užtikrinti abipusio pripažinimo principo taikymą. Mes stengiamės surasti kiekvienam atveju tinkamą sprendimą. Todėl manau, kad mes turėtume susitelkti ties tuo, ką mes, kaip mes galėtume e, aiškiau uždėstyti bendras sąlygas, e, kurios būtų mums priimtinos. Ir taip. Reikia išsiaiškinti, e, kaip veiks EPSO ir kitos organizacijos ir kas valdys visą mūsų techniką, visas mūsų mašinas. Uh, mes turėtume turėti visišką, e, visišką visų mūsų mašinų valdymą. Negalim leisti, kad trečios šalis galėtų įsikišti. Nes e, jei kas nors gauna leidimą, pavyzdžiui, iš mūsų, ir po to galės e, taip prisijungti prie jūsų namų sistemos arba jungti išjungti jūsų mikrofoną ar įlysti jūsų kompiuterį, štrinti jame bylas ar prirašyti naujų. Ir galės tą daryti vien, tik dėl to, kad jiem, jiem, tiems žmonėms yra žinomas jūsų IP e, internetinio protokolo adresas, tai yra visiškai neprimtina. Taigi pagalvokime apie ateitį. Dėkoju, dėkoju Jums Europos parlamento, ne tik įtrė e komiteto vardu, už tai, kad Jūs dalyvavote mūsų posėdėje ir pristatėte mums savo ataskaitą. Kiek mes supratome, susisekimai forume buvo labai įdomus. Kitas formas turėtų įvykti Brazilijoje 2015 m. lapkričio mėnesį. Ir įtrėga e komitetas paprašė leidimo nusiųsti į Braziliją 2015 e, m. lapkričio mėnesį, dar po metų, Europos parlamento delegacija. Taigi, ruoškitės, ruoš, ruoškitės, mėly bičiuliai, gerbėjai kolegos, nes 2015 m. lapkritį vyks kitas forumo posėdis Brazilijoje. Ir ruoškitės ir kitam įtrio komiteto posėdžiui, kuris vyks gruodžio trečią dieną, jis jisai vyks ir ryte, ir vakare, ir po pietų, ir gruodžio ketvirtą dieną taip pat ir dirbsime visą dieną. Iš keturių dalių bus mūsų posėdis, labai ilgas, linkiu Jums geros, gražios savaitės ir iki pasimatymo Strasbūrė. Dėkoju.